Labas rytas, pradedame posėdį. Pirmasis darbo atvarkės klausimas, Karlos Koelio pranešimas, viešųjų pirkimų strategijos dokumentų rinkinys, žodis pranešėjai, pana Koelio kalbėti keturias minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos narė Bienkovska. Teisės aktų e, reforma dėl viešųjų pirkimų vyksta jau ketverius metus, atėjo laikas įvertinti, kaip valstybės narės tą direktyvą įgyvendina, kas yra blogai, kas yra blogai. Kalbant apie vidaus rinką, labai svarbu nustatyti viešųjų pirkimų uh, E, bendrąją strategiją siekiant skatinti žimtumą ir ekonomikos augimą. Viešieji pirkimai yra labai svarbus e, siekiant skatinti viešasias investicijas, apimti siekia daugiau nei 2 metu, milijardus eurų per metus. Tai reiškia, kad maždaug 250 tūkstančių savivaldybių e, per viešuosius pirkimus labai daug darbų atlieka ir europinių lėšų panaudoja. Mums yra labai svarbu gerinti viešasias paslaugas, todėl reikalingi skaidrus viešieji pirkimai, jų procedūra. Šiame pranešime mes ir kalbame apie tokią būtinybę, apie būtinybę parengti teisėkuros paketą visą Europos Sąjungą, kuri apriektų tinkamas rekomendacijas dėl e, viešųjų pirkimų tvarkos gerinimo. Mums nereikia papildomų teisės aktų, reikia geriau taikyti tuos, kurie jau dabar egzistuoja ir būtent dėl to mes pasiūlėme e, priemonių rinkinių, kurias turėtų įgyvendinti <clears throat> komisija siekiant prisidėti prie to, kad valstybės narės uh, taikytų inovacijas, žalėje žiedinė ekonomika skatintų, taip pat siektų socialinių tikslų ir remtų MVI. Kadangi valstybės narėse direktyvos nuostatos yra gyvenimas nevienodai, buvo pradėta netgi pažeidimų e, nagrinėjimo procedūra valstybėse narėse, kai kurių valstybių narių atžvilgių, nes trūksta skaidrumo, e, MVI yra labai sunku dalyvauti viešuosiuose rinkimuose. Dažnai kaip svarbiausias kriterijus viešųjų pirkimų metu pasirinkiama žemiausia kaina, neatsižvelgiant, pavyzdžiui, į ekonomiškai naudingiausius pasiūlymus ar gyvavimo ciklo sąnaudas. Kai mes siūlome pasirinkti kokybės kriterijus ir jais vadovautis, o nesivadovauti vien tik tai mažiausios kainos kriterijais. Taip pat siūlome suskaidyti viešos pirkimus į atskirus <clears throat> dalis, kad lengviau konkursuose galėtų dalyvauti MVI, taip pat spartinti visų viešųjų pirkimo procesų etapą skaitmeninimą. Taip pat reikia parengti nacionalinės viešųjų pirkimų strategiją, sistemingai analizuoti duomenis ir e, vykdyti sisteminius pareigūnus, sakingus viešuosius pirkimus mokymus, taip pat nustatyti tarp valstybinių arba tarptautinių viešųjų pirkimų procedūras ir nustatyti tvarką, pagal kurią galėtų jose dalyvauti trečiųjų šalių įmonės ir būtina užtikrinti deramą kontrolę viso proceso egoje. Baigdamas noriu padėkoti šešėliams pranešėjams, kurie aktyviai dalyvavo rengiant šį pranešimą, taip pat INTA ir ENVI komitetams už nuomonės. Manau, kad parengėme tinkamą pranešimą siekdami <clears throat> nustatyti e, veiksmingą ir kompetitingą viešųjų pirkimų e, sistemą, taip pat e, siekiant inovacijų, socialiai atsakingų viešųjų pirkimų bei atsižvelgiant į aplinkos auginius aspektus. Tikiuosi, kad kolegos pritars šio pranešimo nuostatams tam <clears throat> kad galėtume dar labiau prisidėti prie bendrosios rinkos kūrimo ir apsaugoti, apginti piliečių interesus. Labai svarbu užtikrinti, kad mokesčių mokėtojų pinigai būtų tinkamai panaudojami e, visuomenės labui. Ačiū komisijos vardu. Dabar ponė Bienkovska kalbės. Pirmininkė, gerbiami nariai, pranešėjau. Ačiū, kad šią temą aptarėme, nes ši tema nepaprastai svarbi. Kalbu apie viešuosius pirkimus. Jūs girdėjote statistiką, tačiau greta duomenų ir skaičių viešieji pirkimai yra svarbi politikos vykdymo priemonė ir mes viešųjų pirkimų viso potencialo dar šiandien neišnaudojame. Mokesčių mokėtojai dažnai dar negauna geriausio e, už įmokamus e, pinigus, jie negauna pačių geriausių viešųjų paslaugų, todėl lygiai prieš metus, praėjusiu metu lapkričio mėnesį, nusprendėme patvirtinti viešųjų pirkimų paketą nes manome, kad viešųjų pirkimų kultūroje reikia esminių pokyčių. Taip pat labai svarbu, kaip jūs girdėjote, suprasti, kad šis paketas nėra naujas teisės aktas. Jis susideda iš laisvanoriškų priemonių, rekomendacijų, pasiūlymų, naujų idėjų, pasimokoma iš geriausios praktikos. Prašoma platesnės partnerystės bei šios politinės atsakomybės už šią temą. Šis paketas mums leis bendrai organizuoti parlamento politinės diskusijas, e, išplėsti jas ir yra suteikiamos tam tikros priemonės joms įgyvendinti. Mes taip pat pabrėžėme, kokį vaidmenį viešieji pirkimai gali atlikti reaguojant į Europos konkurencingumą, socialinius, ekologinius e, e, informavimo, ekonominius iššūkius. Mes suprantame, kad viešieji pirkimai gali pagerinti investicijas į aplinkos apsaugą, išteklių naudojimą, gali pagerinti socialinę uh, sanglaudą. Mes kalbame apie viešųjų pirkimų atnešamą ekonominę naudą, vadovaujantis e, e, galimybėmis e, efektyviausiai panaudoti uh, viešuosius pinigus ir atnešti jiems už tuos pinigus daugiausia naudos piliečiams. Tačiau supraskime, kad ekonominės naudos ne visuomet galima gauti iš pigiausio pasiūlymo. E, tai turime nuolat kartoti ir turime aiškiai pasakyti, kad ES teisės aktai nereikalauja, kad vienintelis kriterijus nulemantis pasirinkimą būtų kaina. E, praktika rodo, kad viešųjų pirkimų direktyva, kuri yra pasantykinai nauja, gali būti panaudota siekiant platesnių ES politinių tikslų. Toje direktyvoje yra praktinės priemonės, gairės, taip pat ir komisijos įgyvendinimo parama. Mes rekomenduojame tam tikrus veiksmus ir suteikiame paramą tuo pat metu. Organizuojame šį paketą šešių prioritetų pagrindų. Šį e, projektą šešių prioritetų pagrindų tai, e, pirmiausia, mes turime užtikrinti plat platesnį e, novatoriškų žaliųjų ir socialinių viešųjų pirkimų e, naudojimą, galvojame apie e, pirkėjų kompetenciją, turime galvoti, kaip žmonės dirbančių šioje srityje turėtume parengti viešųjų, mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose, tai yra visų mūsų interesas, bet to turime kalbėti apie skaidrumą ir integruotumo gerinimą, geresnių duomenų surinkimo viešųjų pirkimų Skaitmeninimas technologijos turi būti panaudotos supaprastinant procedūras, geresnis bendradarbiavimas tarp skirtingų valdžios įstaigų, skirtingų lygmenų, kad būtų galima pirkimus organizuoti kartu. Šių metų kovo mėnesį taryba patvirtino komisijos paketą ir pabrėžė, koks jis svarbus Europos konkurencingumui užtikrinti. O šių metų vasario mėnesį šis paketas buvo aptartas ir ECOFIN taryboje. Tada parodėme, e, kaip svarbu e, viešuosius pirkimus organizuoti teisingai, sengiantis atnešti naudos viešajam biudžetui. Be abejo, žinote, kad viešieji pirkimai e, turi būti vykdomi profesionalių pirkėjų, e, kompetingų pirkėjų ir tai gali atnešti pajamų biudžetui. E, Regionų komitetas taip pat prieėmė nuomonę, ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, kaip minėjau, prieėmė savo nuomonę ir tikiuosi, kad šiandien Europos parlamentas užbaigs šį tarp institucinį ciklą ir patvirtins savo iniciatyvą rengiamą pranešimą. Džiaugiuosi, kad tai vyksta po e, išsamios diskusijos, daugelis jūsų joje dalyvavote. Ponas Koelio labai naudingai dalyvavo šią diskusiją, jam padėjo šešėliniai pranešiai, parengėte gerą pranešimą, kuris e, didelę dalimi remia komisijos pasiūlymą. Tuo pat metu mums yra suteikiama minčių pamastymui ateityje. Džiaugiuosi, kad sutarėma parlamente didelę dalimi, pasiektas platus konsensusas ir e, pritarėma Europos komisijos nuomonė dėl kai kurių konkrečių aspektų. Paminėsiu tik tris ar keturis iš jų. Visų pirma, mažos ir vidutinės įmonės, apie tai jau anksčiau buvo kalbėta. E, bet dar aš norėčiau e, paminėti, kad e, pesimizmo čia dar labai daug yra. Ir nedaug mažų vidutinių įmonių dalyvauja viešųjų pirkimų rinkoje. Kadangi direktyva dar tik neseniai perkelta į nacionalinius teisės sistemas, manau, kad prireiks laiko, kol supaprastinimas iš tiesų pasijaus Neseniai pradėjome studiją, kuri leis išsiaiškinti, kokiu kliūčių lieka mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimui viešuose konkursuose. Kitas dalykas e, - politiniai kriterijai ir strateginiai e, viešieji pirkimai. Čia padėtis labai skiriasi valstybėse narėse. Daugelis narių e, dar gali pagerinti kokybės kriterijų taikymą. Mes manome, kad informavimas Išaiškinimas, kad mažiausia kaina nėra privaloma ir nėra geriausias kriterijus išsirenkant tinkamiausią pasiūlymą yra labai svarbu. Taip pat manau, kad labai svarbu kalbėti apie žaliųjų, novatoriškų ir socialinių viešųjų pirkimų vykdymą. Todėl manome, kad dabartinės gairės leidžia sutelkti geriausios praktikos pavyzdžius ir tai padės valdžios įstaigoms organizuoti viešuosius konkursus Norėčiau dar pabrėžti, kokias didelės naudos viešųjų pirkimų skaitmenėjimas gali atnešti. Skaitmeninimas. Kitas dalykas e, - valdžios paslaugų profesionalumas yra būtinas. Pirmiausia, reikia keistis gerą praktiką, su tuo visiškai sutinku. Neseniai pradėjome elektroninės kompetencijos centrą, tai yra interneto svetainė, kurioje yra sutelkiama skirtingų valstybių narių geroji praktika. Uh, Kūrėme Europos kompetencijos bazę viešiesiems pirkėjams, norėdami užtikrinti, kad būtų pasitelkta kompetencija ir patirtis. Labai ačiū, kad šią temą keliate. Dėkuoju. Ačiū, ponia pirmininkio komisijos narė. Nuo dabar Tarptautinės priekybos komiteto vardu ponas Biogė vieną minutę. Ačiū, pana pirmininkė, komisijos nariai, iš tiesų viešasis viešųjų pirkimų e, lygmuo e, yra praškai nevertinimas pranešime, ir, tačiau e, taip elgtis yra klaidinga. Šiandien yra tokia padėtis, kad Europos Sąjungos įmonėms trečiosios šalise negalime dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, turime siekti, kad situacija pagerėtų. Taip, komisijos nariai minėjo problemas ir iššūkius, su kuriais susiduria e, MVI, tačiau kalbant apie tarptautinį lygmenį, į tai būtina dar rimčiau atsižvelgti. Viena iš svarbiausių problemų, siekiant užtikrinti geresnę prieigą prie rinkos, yra daugia šaliai sustarimai tarp vyriausybiniai dėl viešųjų pirkimų pirmiausiai, tačiau Europos Sąjunga apskritai turėtų būti labiau suinteresuota užsitikrinti geresnę prieigą prie trečiųjų šalių rinkos, per e, dvi šalius laisvos prekybos e, e, susitarimus, pavyzdžiui, su Kanada ir Japonija. Ir tai galėtų taip pat, kalbant apie šias abi darybas, tapti tam tikrų bandomojų projektų. Tarptautinio viešųjų pirkimų dimensija tikrai yra susijusi su didžiuliu potencialu kurti ES papildomas darbo vietas. Ačiū uždėmesi. Ačiū dabar kalbės ponia Valian, aplinkos e, viešosios sveikatos ir maisto produktų saugumo vard, komiteto vardu, jos salėje tačiau nematau, todėl leisime pasakyti frakcijų atstovams, Europos liaudės partijos frakcijos vardu. Dvi minutės kalbės ponas Švab. Pone pirmininkė, komisijos narė, mėly kolegos, Džiaugiuosi klausydamasis Tarptautinės prekybos komiteto stovo pono Biogės minčių, kuomet jis atkreipė dėmesį į e, globalinį viešųjų pirkimų aspektą, tačiau e, manau būtina pabrėžti, kad ir tos ribinės vertės, kurios yra, galioja ES, taip pat ir Vokietijoje, e, yra nustatytos ne ES, o paimtas iš pasaulinio viešųjų pirkimų susitarimo. Todėl reikia aiškiai pabrėžti, e, kad e, Europą galiojantis viešieji pirkimai apriepia taip pat ir e, galimybę arba numato taip pat ir galimybę, ne taip kaip priešingai neteigia JAV prezidentas, manydamas, kad ES tik Europa yra svarbiausia dalyvauti ir trečiųjų šalių įmonėms. Taigi mes savo rinkas esame atvėrę. Palankiai vertinu kolegos Koelio pranešimą, jame aiškiai konstatuojama, kad valstybėse narėse nėra jokios e, priežasties e, priimti sprendimus dėl viešųjų e, pirkimų laimėtojų remiantis tik tai mažiausios kainos kriterijumi, kas šiuo metu yra daroma 55 procentais atveju būtina yra pasirinkti naudingiausių ekonomiškai e, e, <clears throat> naudingiausius ekonomiškai pasiūlymus e, tam, kad vėliau nereikėtų skūstis dėl to, kad buvo pasirinktas pigiausią kainą pasiūlęs laimėtojas, tačiau po to kilo sunkumų gyvenant projektus. Viešųjų pirkimų sistemos skaitmeninimas gali uh, E, užtikrinti dar e, didesnį e, procedūros paprastumą ir skaidrumą. Ir taip pat galėtų būti naudingas mažosiams įmonėms. Ačiū už dėmesį socialistų demokratų frakcijos vardu. Dvi minutės ponas Dantį kalbės. Ačiū pirmininkai, komisarė, ponas ir ponai. Teisės aktų dėl viešųjų pirkimų peržiūros metu, 14 metais, pamatėme, kad ES turi gerus teisės aktus, tačiau mm, ne visos valstybės narės panaudoja jos tinkamai. Noriu padėkoti ponui Koelio už pranešimą ir mūsų šešėliniam pranešėjui, ponui Tarabelai už atliktą darbą. Nes iš tikrųjų, kai eina kalba apie direktyvos perkelimą ir gyvenimą, matome, kad labai sudėtinga yra įveikti esminius iššūkius Europo, Europoje ir užsienyje. Ir aš norėčiau aptarti keletą momentų. Visų pirma, reikia užtikrinti, kad viešųjų pirkimų srityje būtų taikomi kokybės kriterijai. Labai dažnai yra pateikiamas mažiausias kainos pasiūlymas, tačiau tai paremta nesažininga konkurencija, nėra socialinės įtraukos, nėra tvaraus vystimosi aspektai um, vertinami. Reikia galvoti apie tai, kad MVI tik tai 45 procentus viešųjų pirkimų sutarčių vertės gauna. Tai netitinka to, koks yra jų um, svoris e, bendrai ekonomikoje. Todėl mums reikalingos specifinės priemonės čia. Pavyzdžiui, sakykime, kad mm, konkursas būtų skaldomas į mažesnės dalis, e, kad ir MVI galėtų dalyvauti uh, Reikia taip pat galvoti ir apie skaitmeninę bendrąją rinką. E, reikia ne vien ją kurti, bet reikia taip pat skatinti ir viešųjų pirkimų skaitmeninimą reikia, kad būtų mažiau biurokratijos, daugiau skaidrumo, kad paprastesnės būtų procedūros. Taip pat aš norėčiau kalbėti apie abipusiškumą e, tarptautinėje viešojo pirkimo arenoje. E, kuomet atveriame savo viešųjų pirkimų rinką, turime nepamiršti, kaip sudėtinga yra Europos įmonėms dalyvauti konkursuose viešųjų pirkimų užsienyje. Dažnai tai netgi yra neįmanoma. Valstybės narės e, privalo ištaisyti tą situaciją labai e, imdavosi sparčių priemonių, pavyzdžiui, per tarptautinių pirkimų priemonę, kuri dar yra įstrigusi taryboje. Ačiū. Toliau met, ponas Matijus ECR frakcijos vardu, bet jo nematau salėje. Tai teiksiu žodį ponui Selimovič Ali frakcijos vardu dviem minutėm. You, Ačiū pirmininkė, Dėkuoju ponui Koelio, dėkuoju šešėlinės pranešėjams už sklandų ir gerą darbą. Viešųjų pirkimų potencialas yra miržniškas, akivaizdu, 250 tūkstančių viešųjų pirkimų institucijų, apie, 40, apie 14 procentų mūsų BVP kasmet išleidžia viešiesiams pirkimams. Tai yra 2000 milijardų eurų kiekvienais metais perkant e, paslaugas ir priekes viešuosiuose pirkimuose. Tas milžiniškas potencialas dar ne iki galo panaudotas dėl trijų priežasčių. Visų pirma, valstybės narės labai vėluoja perkeldamos 2014 metų direktyvą dėl viešųjų pirkimų. Taip vėluoja, kad komisija netgi turėjo pradėti pažeidimų procedūras prieš kai kurias iš jų. Deja, įtariu, kad jos ir toliau vėluos ir dėl e-pirkimų, dėl kito perkelimo raundo. Toliau valstybių narių valdžios institucijos nacionalinių, regionių, vietos lygmenių nepasinaudoja viešaisiais pirkimais strateginiais tikslais strategiškai ir todėl aš norėčiau paraginti juos nekurti administracinės naštos, o naudoti viešosius pirkimus tvariam, išmaniam, įtraukiam augimui skatinti, kad MVI galėtų kurti naujas darbo vietas ir dalyvauti rinkoje. Uh, viešų pirkimų specialistams reikia apmokymo ir iš tikrųjų nuostatos yra pakankamai sudėtingos, todėl valstybės narės turi renkti mokymus tam, kad viešiai pirkimai tiktų, vyktų tinkamai, taip pat, kad būtų ir universitetuose dėstomi viešiai pirkimai rengiami specialistai tos ryties. Todėl aš tikrai labai remiu komisijos siūlomą strategiją ir norėčiau priminti visiems, kad efektyvus, efektyvus viešųjų. Efektyvus viešųjų pirkimų gyvenimas leis sutaupyti mokesčių mokėtojų pinigus ES. Ačiū. Žalių frakcijos vardu, pana Šoltis. Eh, Ačiū visų pirma, norėčiau pasveikinti pranešėją parengus puikų pranešimą. Tiesa, viešieji pirkimai gali būti puikiai priemonė pasiekti visos eilės tikslų tai ir yra viešųjų pirkimų tikslas bendrai ekonomikoje, socialinėje, aplinkosauginėje, sveikatos priežios demografinių pasikeitimų sritise. Viešieji pirkimai turėjo daug teigiamo poveikio, bet taip pat ir kai kurio neigiamo poveikio. Europos komisija skaičiuoja, kad apie kad viešųjų pirkimus ir tie korupcija siekia apie 2 milijardus. Tai reiškia, kad valstybės narės turi imtis ryštingų veiksmų šią srityje. Kai kur viešųjų viešiai pirkimai tampa našta, o ne palankiomis aplinkybėmis, palankiomis sąlygomis. Ypač, pavyzdžiui, maistas, maistas ligonėse, maistas mokyklose. Manau, kad mes turime užtikrinti saugų ir gerą maitinimą pažeidžiamoms grupėms ir todėl mes turime tinkamai panaudoti viešosius pirkimus, uh, kad būtų e, sveikesnis maistas teikiamas gyventojams, kad būtų mažiau e, švaistimo. Aš manau, kad tokiu būdu mes prisidėsime prie e, kaimiškų vietovių augimo, mes sukursime naujas darbo vietas. Ir tuos poveikiu, tą poveikį galima pamatuoti. Ir aš manau, kad jeigu viešuosiuose pirkimuose atsižvelgsime visų pirma tik į žemiausios kainos pasiūlymą, tai mes kelsime pavojų žmonių sveikatai. Todėl visų pirma prioritetas turi būti sveikata šiais atvejais. Ir šiame pakete mes turime labai rimtai pagalvoti apie tai, ar pavyzdžiui maisto tiekimo maitinimo srityje uh, nereikėtų taikyti viešųjų pirkimų taisyklių, kadangi sveikata yra nepaprastai svarbi. Noriu kolegoms pasakyti, kad yra techninių problemų ir todėl ekranuose kalbėtojų sąrašas neteisingas pateikiamas. Technikai bando išspręsti šią problemą. Aš tiesiog noriu pasakyti, e, perspėti jūs, kad jūs nesuklysime. Dabar toliau uh, Guja frakcijos vardu ponas Ferreira. Obrigado, prezident. Ačiū, ponė pirmininkė. Viešieji pirkimai turėtų tapti svarbia priemonė valstybėms narėms, leidžiančia e, apginti savo gamybos sektorių, vietos gamintojus, darbo vietų kokybę ir leidžianti išsaugoti aplinkai. ES teisės aktų nuostatomis remintis e, tikrovėje nėra visiškai pasinaudojama šios priemonės potencialu, nes yra taikomas įvairios ribojančios priemonės. E, tai reiškia, kad šis teisės aktas buvo sukurtas siekiant atstovauti tarptautinių koncernų, stambių įmonių siekiančių dominuoti ES bendroje rinkoje interesus. Taip pat reikia pridurti, kad e, taip pat ir viešųjų paslaugų teikimo sektorėje vis e, dažniau remiamasi vieš, taikomi viešieji pirkimai. Tai e, taip pat nėra teigiamai vertintinas dalykas, jis nėra naudingas viešųjų paslaugų sektoriaus plėtrai. Ačiū, ponė Švabai. Jūs norite užduoti klausimą, ponai Ferreri, pagal Milnosios kortelės procedūrą. Pone Švabai, jūs kalbėjote savo politinės frakcijos vardu, taigi aš pageidaučiu, kad e, e, pasisakymai pagal mėlynųjų kortelių procedūrą būtų naudojami kitų e, jūs frakcijos kolegų. Jeigu vis tik tai reikalaujate, norėčiau paklausti ponios Ferraros, pono, pono Ferraro, ar jis atsakys jūsų klausimą. Tačiau ar jūs iš tiesų labai norite atsakyti į pono Švabo klausimą? Aš Čia girdėjau pakankamai linksmą istoriją, kad viešųjų pirkimų tvarka yra skirta stambiesiams koncernams. Mes noriu paklausti, ar skaitėte 14 metų direktyvą, jos nuostatas palankės smulkiajam vidutiniam verslui, tai e, galbūt pasiūlytume kitokių idėjų, kurios e, galėtų paskatinti konkurenciją ir pakeisti viešuosius pirkimus, nes aš tokių nežinau. 30 sekundžių atsakymai. Taip, Aš kalbėjau apie bendrąją e, situaciją susijusią su 14 metų direktyva, tačiau jos nuostatos yra tik teritorinės tai skirtos ginti smulkiam verslui, taip pat kaip ir kitose ES teisės aktuose tikrovėje, tuo tarpu e, viskas yra kitaip, viskas yra skirta stiprinti. Uh, laisvai konkurencijai ir dar labiau leisti dominuoti rinkoje stambiosioms įmonėms ir tarptautiniams koncernams. Nepamirškime, kad e, viešiai pirkimai bandomi taikyti energetikos e, visuomenės e, sveikatos ir kitose, ir kitose srityse, o tai tikrai nėra gerai. Ponas e, Hakeris pusantros minutės dabar kalbės. Uh, Pone pirmininkė, reikia mm, iš naujo vertinti viešos pirkimus, siekiant užtikrinti, kad mokesčių mokėtojų pinigai liktų jų regionuose ir skatintų investicijas. Komet stambios įmonės dabar gauna stambius vietos įvaldos užsakymus, tai iškreipia konkurencingumą. Pietų Esekse mano rinkimo apygardoje buvo paskelbtas e, e, viešas pirkimas, kurį laimėjo įmonė turinti savo e, <clears throat> dujotekių remontuoti ir prižiūrėti, o jos antrinė būsnė yra Liverpoolyje. Reikia pakeisti viešų pirkimų taisyklės, kad tokie dalykai nepasikartotų siekiant, kad būtų atsižvelgiama labiau į vietos įmonių interesus, į smulkų verslą ir vietos pinigai liktų vietos ekonomikoje. Nes <clears throat> dabar maždaug 60 procentų nuo e, vieno svaro e, iškeliauja e, iš regionų Aš e, manau, kad e, iš tiesų būtų e, daug geriau, jeigu atitinkamus vietos savildos užsakymus gautų vietos įmonės, kurios netgi ir geriau išmano, kaip atlikti tam tikrus darbus. Todėl yra labai svarbus ir viešųjų pirkimų suskaidimas, kuris taip pat būtų naudingas smulkiam verslui veikiančiam tame pačiame regione. Pone Akeri, pone Grapinį, norim užduoti Melinosios kortelės klausimą. Prašau Jums 30 sekundžių, pone Grapinį. Ačiū, ponė pirmininkė, mielas kolega, sutinku su jūsų teiginiais, tačiau ar nemanote, kad viešieji e, pirkimai, e, konkursai, kurios laimi didžiosios įmonės yra susijusios ir su tam tikrų domenų klastojimu, nes iš pradžių pasiūloma žemiausia kaina, po to yra keičiama laimėjus konkursą, ar ką nors apie tai girdėti. Pono Aker 30 sekundžiams. Atsakymai. Taip, tai yra labai e, įdomus pastebėjimas. Mažiausios kainos e, principas. E, yra dažnai taikomas, tačiau reikia pabrėžti, kad jeigu tokius konkursus laimėtų vietos įmonės, tai netgi ir didesnė kaina pasiūliusios, jos galėtų atnešti daugiau ekonominės naudos ir labiau paskatintų vietos ekonomiką. Ačiū, dabar kalbėsiu Tai tiksliau, prieš suteikdamas žodį tam kalbėtojui, dar kartą noriu priminti kolegoms, kad eilės tvarka, kurią matote ekranuose, nėra e, tinkamai atvaizduota ir todėl prašau ją neatsižvelgti, kol ši techninė problema nebus išspręsta. NF frakcijos vardu, pana Tušinskis dabar kalbės vieną minutę. Merci, monsieur le président. Euh, Ačiū, ponė pirmininkė. Kai kurių papročių viešuosiuose rinkose skaidrumas ir efektyvumas yra natūralus siekis, tekste apie tai nerašoma, bet logiškai mes tokį dalyką remtume. Tačiau tekste apie tai nėra pakankamai kalbama. Skaidrumo klausimas yra perkeltas į kitas nuostatas ir jis nėra labai aiškiai suprantamas. Viešieji pirkimai iš neskaidrių trečiųjų valstybių rinkos kelia, rinkų kelia rimtų problemų. E, valstybių nacionalinės įstaigos turėtų nustatyti aiškius kriterijus, nepriekaištingus kriterijus, kaip turi būti pasirenkamas įmonės, kurios patenka į rinką. Taip mes galėtume suderinti uh, ultraliberalų valdymą su mūsų piliečių lūkesčiais. Mes supraskime, kad visi tikslai kurie e, turi būti išsikelti iš tokiuose dokumentuose kaip šis, turi tarnauti ir tarptautinių viešųjų pirkimų sureguliavimui. Mūsų strateginis interesas yra nacionaliniai prioritetai, todėl e, mes balsuosime prieš šį tekstą. Ačiū. Baigiame frakcijų atstovų pasisakymus. Ponas Onėts nepriklausomų narių vardu. E, zamówienia publiczne są po prostu jakimś wspaniałym oceanem. Gana sunku dabar man jūsų klausytis. Nes viešieji pirkimai žinia e, yra visiems labai rimtas e, svarstytinas klausimas. Be kita ko, e, mes čia kalbame apie tai, kad valstybės pareigūnai leidžia valstybės pinigus kitų žmonių labui. Ar negeriau būtų, jeigu galėtumėm leisti savo pinigus tam, ko mums reikia, kitai pinigai nėra efektyviai panaudojami. Ką darysime, e, ką, kaip, ar nebūtų geriau, jeigu valstybė pasitrauktų iš tų sričių, kuriuose ji nėra reikalinga. Kai tą suorganizuosime, nereikės uh, E, spręsti nesažininkų valstybės pareigūnų proble keliamų problemų. Išvengsime korupcijos. Jeigu vadovausime tik tai mažiausios kainos kriterijumi, tai patikrinti viską čia bus įmanoma. Jeigu socialinius kriterijus taikysime, tai paaiškės, kad tik tai vienas pasiūlymas atitinka visus socialinius kriterijus ir paaiškės, kad tai bus pats. Uh, E, naudos gavėjas arba jo šeimos nariai. Todėl valstybė turi pasitraukti iš ten, kur jie neturėtų reikštis. Nibler, dvi minutės. Dank, Herr Präsident, verehrte Frau Kommissarin. Ačiū, pan pirmininkė, gerbė komisijos narė, mėly kolegos. Norėčiau uh, išskirti iš puikaus kolegos Koelio pranešimo e, vieną aspektą, kuris, manau, yra labai svarbus. Tai yra pranešime konstatuojama, kad nuo 6 iki 16 metų e, viešųjų e, pirkimų dalyvių skaičius nuo 14 iki 25 procentų padidėjo, tačiau trečdalyje viešųjų pirkimų yra tik tai vienas, būna tik vienas dalyvis. Šie skaičiai kelia didžiulį nerimą, nes jie parodo, kad e, smulkus vidutinis verslas e, nemato reikalo dalyvauti viešuose pirkimuose. Štai e, mano savivaldybėje buvo statoma naujoji mokykla, kurios statybų vertė siekė daugiau nei 5 milijonus eurų ir paskelbėme Europinį viešąjį pirkimą ir jame atsirado tik vienas dalyvis ir e, tikrai e, suorganizuoti tokį europinį viešąjį pirkimą e, yra pakankamai sudėtinga, brangiai kainuoja, to tarpo atsiranda tik tai vienas paslaugų siūlytas. Ką tai reiškia? Noriu pabrėžti, kad organizuojant viešųjų pirkimų konkursus būtina atsižvelgti taip pat ir į jų organizavimo sąnaudas. Todėl E, manau, kad artimiausių metų peržiūrint viešųjų pirkimų tvarką reikia taip pat diskutuoti ir e, apie ribinės vertės. Aš manau, kad taip reikia daugiau konkurencingumo e, organizuojant viešuosius pirkimus, tačiau tikrai negalime leisti, kad trečdalis viešųjų pirkimų praktiškai, ypač statybų sektorijoje, būtų visiškai e, e, neveiksmingi. E, nes manau, kad kėlė labai rimtų abejonių, kad pavyzdžiui, Bavarijoje vyksta, vykdant kažkokius statybos darbus norėtų jose dalyvauti Portugalijos įmonės, tik reikia tą peržiūrėti. Pone Rozier. Ačiū, ponė pirmininkė, ir dėkuoju mūsų šešėliniam pranešėjui, Markui Tarabelai, kuris rengė šį pranešimą. Jis e, pabrėžė skaičius susijusius su viešųjų pirkimų mastais ES 14 procentų BVP. Mes turime kalbėti apie ekonominę vertę, e, ne tik apie e, pasipelnimą finansinį. Prisiminkime 2014 metų teisės aktą, kuris iki šiol nėra pakankamai gerai naudojamas viešųjų pirkėjų ES. Ir aš galvoju, kad turėtume aiškiau įvertinti kriterijus taikomus viešiesiems e, pirkimams. Negalime kalbėti tik tai apie finansinę pusę, turime kalbėti apie socialinius aspektus, aplinkosaugos aspektus ir panašiai. Todėl mes e, teikiame e, pakeitimų, kurie leis geriau informuoti visuomenę, atverti viešuosius pirkimus, kad jie iš tiesų atliktų ekonomiškai subalansuotą ir socialinį vaidmenį. Ačiū. Toliau panas Kelmel, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Viešųjų pirkimų konkursai yra labai sudėtingos procedūros, kurių metu valstybė privalo parodyti, kad e, tinkamai rūpinasi e, savo piliečių pinigų panaudojimu. Tie konkursai turi būti tinkamai organizuojami, atsižvelgiant į e, taupumo ir ekonominės naudos kriterijus. Tam būtina užtikrinti atitinkamą skaidrumą. Todėl labai svarbu, kad e, procedūros būtų pasitelkiamas tokios, kad kiekvienam piliečiui ir kiekvienai įmonės būtų suprantamos. Taip pat e, sėkmės tikėtis galime tik tuo atveju, jeigu viešų pirkimų procedūros bus e, kuo mažiau biurokratinės. Negalime visko mauti ant vieno kurpalio, kaip sakė ponė Nibler. Būtent užtikrinti, kad procedūros viešųjų pirkimų konkursų būtų kuo veiksmingesnės, priešingų atveju iš jų nebus jokios naudos, nes e, įmonės negalės atitikti nustatytus sąlygų. Todėl turime pasvarstyti, ar e, nebūtų įmanoma atskiriose sritise pakeisti ribinės vertės tam, kad nebūtų didinama biurokratinė našta. Ponas e, Eichhout dabar kalbės. Ačiū. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjui. 2014 metais peržiūrės viešųjų pirkimų e, konkursų direktyva tikrai e, buvo daugelės ryčių situacija pagerinta, vis tik tai Niderlanduose kilo nemažai problemų, pavyzdžiui, sveikatos e, priežiūros srityje, už kurią Niderlanduose atsakinga vietos savivaldose, nes dabar daugiau uh, laiko ir pastangų reikia skirti pačių konkursų organizavimui tam, kad jie atitiktų 14 metų nustatytas taisyklės, todėl nelieka e, laiko kitiems svarbiems e, dar, darbams komisijos narė. Du mano kolegos iš Niderlandų jau uždavė tinkamus klausimus komisijai. Šių noriu išgirsti pat ir iš jūsų atsakymus į du klausimus. Ar esate pasirengusi daugiau veiksmų laisvę suteikti valstybėms narėms tam, kad būtų galima išvengti neigiamo e, šios viešųjų pirkimų konkursų tvarkos poveikio vietos savivaldai ir e, taip pat galėtumėte įvertinti, kokį poveikį ši direktyva daro socialiniams paslaugoms. Turiu gerą žinią kolegoms. Mūsų E, ekranai e, jau buvo sutvarkyti, išspręstas techninės problemos, taigi pasakymų eilės tvarka dabar yra tokia, kokią galite perskaityti. Pono Precel salėje nėra, taigi vyksta dar nemažai keistų dalykų, taip pat ir su kolegomis. Dabar žodis ponui Zarianopulas. Viešųjų pirkimų procedūra ir valstybės turto E, privatizavimas yra reiškia milijardinės pajamas ir tai yra milijardinės e, vertės rinkos. Dabar mes norime leisti viešųjų pirkimų konkursuose dalyvauti trečiųjų šalių įmonėms ir pasitelkimi tokie kriterijai, pagal kurios konkursus laimi monopolijos. Gali kilti E, tiesiog didžiulis e, privataus sektoriaus tsunamis Graikijoje. Visas valstybės turtas, valstybės viešo infrastruktūra, paplūdimiai, energetikos įmonės e, buvo privatizuojamas viešųjų pirkimų konkursų būdu Sirizos vyriausybė pasidavė kreditorių spaudimui už visą tai, už visas šias klaidas turi sumokėti graikijos žmonės, kainos e, kyla, e, sąskaitų negalima atsiginti, skurdas žmonių tik didėja, vienintelė e, galimybė išspręšęs problemas yra vėl valstybė perimti šio turto kontrolę. Ponas Šeinfeld dvi minutės kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Čia kalbame apie labai svarbę temą, ne tik turint omenyje e, didžiulę darbo rinką, tačiau taip pat ir e, didžiulius finansinius srautus. Todėl e, manau, kad reikia pagreitinti 14 metų direktyvos perkelimo tempus valstybių narių teisų. Šiandien noriu pakalbėti apie kai kuriuos viešųjų pirkimų aspektus. Pirmiausia, labai uh, uh, svarbu pabrėžti kainos ir uh, kokybės kriterijų tarpusavio santyki ir taip pat labai svarbus kitas kriterijus yra gyvavimo ciklo sąnaudos, nes e, tai yra susiję taip pat ir su technologijų kaita. Viešųjų pirkimas. Viešųjų pirkimų konkursuose būtina atsižvelgti į technologijų kaitą ir netgi jais e, skatinti naujųjų technologijų panaudojimą. Būtina taip pat stiprinti e, lankstumą rengiant viešųjų pirkimų konkursus. Taip pat reikia atsižvelgti tai, kad laimėjus konkursą yra po to keičiamas jo sąlygos. E, tarkime, sumažėjus darbo jėgos pasiūlai e, arba pasikeitus žaliavų e, kainai, po to E, būtinai tai atsižvelgti įgyvendinant e, tinkamus projektus, jeigu į tai nėra atsižvelgiama, tai e, viešųjų konkursų net ir laimėtojai atsisako pasirašyti sutartis. Taigi šie kriterijai yra svarbus, taip pat kaip ir prieiga prie trečiųjų šalių rinkos ES įmonėms bei būtinybė sudaryti gesnės sąlygas dalyvauti konkursuose smulkiam verslui. E, dabar kalbės ponė Myčiai. signor presidente dan ir rapport jirrappreżenta strateġija li l-istati membri għandhom jintroduċu. Ačiū pirmininkė. Mes kalbame apie strategiją, kurią turi gyvendinti valstybės narės, užtikrindamos tokią sistemą, kuri suderintų viešuosius pirkimus su technologijų pažanga. Taip užtikrintume viešųjų pirkimų strategiją, kuri taptų prieinamesnė piliečiams, vyriausybės įstaigoms ir privačioms įmonėms. Šis pranešimas labai svarbus, nes jis sukuria elektroninių viešųjų pirkimų sistemą, e-procurement sistemą, kuri bus skaidresnė, be to bus sukurta platforma leidžianti teisingiau laikytis ES nuostatų ir standartų. Įgyvendinimas yra labai svarbus. Malta jau įgyvendino ES viešųjų pirkimų įstatymus anksčiau negu kitos valstybės, todėl aš kreipiuosi kitas valstybės narės, prašydama vadovautis direktyvą e, skaidrumo labui. Ačiū. Toliau ponas Funtulis. Vieną minutę. Viešieji pirkimai, ypač kai kuriuose valstybėse narėse, ilgą laiką buvo kraujuojanti žaizda. Tai yra neatsiejama nuo korupcijos. Deja, yra atveju, kai ES nesureagavo taip, kaip būtų reikėję turėtume viešuosius, viešasias sutartis suteikti vadovaudamiesi kitais kriterijais. Reikia daugiau skaidrumo, daugiau efektyvumo, mažiau biurokratiškumo. Labiau turime tarnauti viešiesiems interesams. Tačiau man atrodo, kad vis tik pigiausias pasiūlymas turėtų išlikti svarbus, jeigu jis tenkina kitus kriterijus. Be abejo, turime nepažeisti valstybių narių nacionalinio suverenumo. Valstybė narė kiekvieną kartą turi turėti lemiamą žodį viešiesiems e, pirkimams. Uh, Turime stebėti, kaip vyksta viešieji konkursai, kad išvengtume korupcijos, kaip kad yra buvę daugelie valstybių narių. Su korupcija privalome kovoti, negalime leisti, kad kai kurie pildytųsi savo kišenės kitų sąskaitą. Labai ačiū. Toliau pane Grapinį vieną minutę. Šedinte, domna komisar, stimați colegi. Ačiū, e, ponė pirmininkė, gerbiamo komisijos narė kolegos. Labai gerai, kad Europos parlamentas rengia pranešimą šią temą. Labai gerai, kad svarstome viešųjų pirkimų direktyvos teisės aktų paketą. Tarp kitko, 2014 metais aš nebuvau labai patenkinta siūloma direktyva ir aš manau, kad be, nebe pagrindo. Mano nuomonė, ši direktyva yra per daug bendro pobūdžio. Yra e, mažiau vietos valstybių narių interesams atspindėti viešuosiuose pirkimuose. Dabar aš uh, galvoju, kaip būtų galima kai kurias problemas išspręsti. Pavyzdžiui, apskundimai, skundai. Tai uždelsia investavimo galimybės, investicijos vėluoja. Mes turėtume labai aiškiai apibriežti, kokie suinteresuoti asmenys gali teikti skundą. Pavyzdžiui, parduotuvė negali teikti skundo viešajame konkurse dėl kelių statybos Mes turėtume taip pat pasirūpinti, kad ne visi viešieji pirkimai vadovautųsi mažiausią kainą. Turėtume pasirūpinti, kad visi galintys galėtų dalyvauti viešuose konkursuose. Viskas e, dabar nepriklausomų narių e, vardu periname prie spontaniškų pasisakymų. Septyni nori pasakyti, visiems septyniems suteiksiu galimybę. Pirmiausia, panas Dorfman. Ačiū pirmininkė už suteiktą žodį. Iš tiesų e, rengiau pranešimą aplinkos e, komitete, e, nors po to buvo šiek tiek klaidinamos informacijos pateikta. Aš daugiausia dėmesio savo pranešime skyriu viešiesiams pirkimas mokyklose, ligoninėse, vaikų darželiuose tokiais būdais yra, pažiūrėjau, pribojama galimybė tėvams pasirinkti maisto e, produktus, e, vietos kilmės maisto produktus, vaisius, daržovės e, kurias mėgsta jų vaikai, nes konkursus laimi tos maisto produktus iš toli, tolimų kraštų importuojančios įmonės ir e, tokių įstaigų valgyklose paprasčiausiai vietos produktų nelieka. Organizuojant tokius viešuosius pirkimus e, maisto produktams įsigyti, reikia sudaryti sąlygas e, šioms įstaigoms ir įmonėms įsigyti vietinius maisto produktus. Ačiū toliau, ponas Palmeris. Tiesą sakant, tribūnose sėdintiems svečiams neleidžiama ploti. Galit klausyti, galit mąstyti, bet ploti negalima. Ponas Palmeris. Pirmininkė, sutinku su didžiai dalimi to, kas šiandien buvo pasakyta, diskusija apie poreikį užtikrinti e, viešųjų konkursų prieinamumą mažoms ir vidutinėms įmonėms ir taip pat buvo kalba apie e, savanoriškų organizacijų e, uždavinius ir iššūkius, su kuriais jie susiduria. O aš norėčiau paminėti vieną skandalą, kuris iliustruoja šio laikinę vergovę. Šio laikinės vergovės atveju ES pasitaiko vis dažniau visoje ES ir mano valstybėje. 136 tūkstančiai žmonių mano valstybės skaičiavimais gyvena šio laikinės vergovės sąlygomis 2017 metais. Skandalas būtų, jeigu e, šio laikinę vergovę mes įtvirtintume, leisdami viešuosius pinigus per viešuosius pirkimus, per tiekimo grandinės, e, kurias palaikytų valstybės įstaigos. Aš norėčiau ir aš tikiuosi, kad Europos parlamentas įtvirtins veiksmus kovai su e, šio, laikiniu, šio laikinė vergovė. Vienas iš pavyzdys yra e, įmonių hartija prieš laikinę vergovę. Junktinės karalystės įmonės pasirašė tokį dalyką. Jeigu tokių dalykų yra, slėptis nuo to nereikia. Ačiū. Toliau suteiksiu žodį ponui Masijus vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, už tai, kad mane pakvietėte kalbėti šią svarbę temą. Kalbant apie valstybės pirkimus, supraskime, kad didžiosios įmonės yra labai patogas. Deja, labai daug valstybės konkursų laimi didelės įmonės, bet mažos įmonės turėtų būti patrauklesnės, jos gali būti veiksmingesnės, lankstesnės, dažnai ir pigesnės negu stambiosios. Deja, mažosios, mažesnės įmonės labai dažnai yra mm, apribotos jų galimybės, jos negali patekti į viešuosius konkursus, todėl aš labai remsiu šį pranešimą, kuriame ši problema sprendžiama. Bet turėtume dar toliau uh, drąsiau apie tai kalbėti. Mano įmonėje labai dažnai mažos įmonės kenčia nuo vėluojamų išmokų, nuo labai sudėtingos biurokratijos. Ir jos negali dalyvauti viešuosiuose konkursuose, jos paprastai susiduria su per daug barjerų. Mažos įmonės yra patrauklios, jos gali suteikti gerų pasiūlymų ir valdžiai, ir darbuotojams, ir savo darbininkams. Todėl mes turėtume jas remti. Ačiū. Toliau. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κάθε κράτος συνάπτει ένα διαμέρισμα. Επιτεδėjus. Ačiū, ponė pirmininkė. Kiekviena valstybė narė suteikia kontraktų įvairioms įmonėms, kai kurios e, vietos įmonėms, kai kurios užsienio įmonėms, viešų pirkimų sutartys atlieka labai svarbu vaidmenį ekonomikai atgaivinti, nes dažnai e, jie organizuojami strateginės reikšmės įmonėse, pavyzdžiui, E, sunkiosios pramonės, statybų, telekomų srityje. Per šias sutartis vyriausybė e, paprastai skleidžia savo ekonominę e, politiką, stengdama o, suteikti socialinę apsaugą užsienio subjektams, kaip kad Graikijos vyriausybė darė pavyzdžiui, išpirkdama bankus, mes turėtume pasirūpinti, kad ne tik į mūsų rinkas patektų trečiųjų šalių subjektai, bet ir mes patektume į trečiųjų šalių rinkas. Dabar dėl protekcionizmo trečiosios šalys sukūrė kliūtis, kurios neleidžia arba trukdo Europos įmonėms pateikti e, pasiūlymus viešiesiams pirkimams. Jeigu norime pusiausvėros, jeigu norime, kad konkurencija būtų sąžininga, Europos įmonėms turi būti suteikta galimybė pasinaudoti egzistuojančiomis taisyklėmis, peržiūrėjus viešųjų pirkimų e, konkursą. Ponas Hedman. Labai ačiū, ponė pirmininkė, komisijos narė, ponios ir ponai. Viešieji pirkimai ir atitinkami reglamentai yra labai svarbi sklandesnio visuomenės funkcionavimo dalis, ypač kai kalbame apie vietos ir regionų lygmenį. Džiaugiuosi komisijos iniciatyva. Tikslas e, įgyvendinti šešis aiškius prioritetus. Viešųjų pirkimo procedūros turi būti aiškios ir lengvai suprantamos, todėl aš remiu raginimą supaprastinti viešųjų pirkimų nuostatas. Turime kuo efektyviau pasinaudoti naujomis technologijomis, kad vadinamoji elektroninių viešųjų pirkimų sistema galėtų būti gyvendinta elektroniniu pavydalu. Be to, turime kalbėti apie viešųjų konkursų e, laimėjimo kriterijus. Negalime apsiriboti tik tai žemiausią kainą. Ačiū. Ponas Marijas, vieną minutę. Labai ačiū, ponė pirmininkė. 250 tūkstančių valdžios įstaigų viešuosius konkursus leidžia laimėti įmonėms teikiančiams prekes, paslaugas, darbus. Kalbame apie milijardus eurų. Tai sudaro didelę mūsų BVP dalį. Labai daug mokesčių mokėtojų pinigų, kaip jūs puikiai suprantate. Pademonstruota, kad dėl viešųjų pirkimų kyla labai daug skandalų Viešieji pirkimai galėtų prisidėti prie ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo. Viešieji konkursai galėtų taip pat prisidėti prie valstybės strateginių tikslų įgyvenimo, atsižvelgiant į aplinkos sauginius, socialinius kriterijus. Mažoms ir vidutinėms įmonėms pavyksta tik tai 45 procentus viešųjų konkursų laimėti. Tuo tarpu 55 procentai viešųjų konkursų buvo pagristi pigiausios kainos principu. Tai nereiškia, kad bus garantuotas efektyvumas ir veiksmingumas teikiant paslaugas ar suteikiant darbus. ES problemų kelia ir rinkos e, globalėjimas. ES atvėrė rinką, kaip kad pavyzdžiui buvo TTIP atveju. Tuo tarpu kitos trečiosios valstybės savo rinkas faktiškai uždariusios laiko. Mes turėtumėm išskirti aiškius nacionalinius ir vietos prioritetus tam, kad Europos įmonių konkurencingumas pagerėtų. Ačiū. Panas Zdrojevski, vieną minutį. Paskutinis kalbėtojas pagal procedūrą, prašau žodžio. Stem zvolenikim ograničania ilości środków. Ačiū turiu prisipažinti. Pasisakau už tai, kad reikėtų riboti, kokią viešųjų finansų dalį būtų galima naudoti viešųjų pirkimų sistemoje. Taip pat pasisakau prieš tai, kad viešas sektoriaus institucijos, kaip, pavyzdžiui, vietinė valdžia, turėtų teisę dalyvauti ekonominėje veikloje. Manau, kad čia turėtų būti taikomas specialus monitoringo mechanizmas. Ir dar du dalykus noriu pasakyti. Noriu pasveikinti pana Koelio, nes jis atliko puikų darbą. Ir du dalykai e, nulėmė viešųjų pirkimų kokybę. Visų pirma, tai yra visa išornė sistema, tai yra teisinės nuostatos ir taip toliau. O antras dalykas, tai yra viešųjų pirkimų procedūros tikslumas pats. Ir būtent antrąjį aspektą vis sudėtingiau yra užtikrinti. Ačiū. Tuo baigėme procedūrą, prašau žodžio, dabar Europos komisijos vardu komisijos narė Vienkovska. Šios diskusijos aiškiai parodė, kad ši tema yra nepaprastai svarbi. Ir dar kartą noriu pakartoti kodėl nusprendėme patvirtinti šį paketą. Tai ne todėl, kad e, teisės aktas yra blogas, teisės aktas yra naujas, e, mūsų akimis jis yra geras, tačiau blogas yra jo gyvenimas. Teisės aktas jau kaip daug kas jūsų sakėte, galbūt nenumato pakankamai lankstumo. Ne, iš tikrųjų teisės aktas numato daug manevro laisvės. Aišku, e, teisės akto būtina laikytis, tačiau yra tikrai numatyta daug manevro laisvės ir socialiniais aspektais. Galima numatyti ir supaprastintą lengvesnį režimą ir, ir visus socialinius kriterijus galima integruoti į konkurso sąlygas. Taigi dėl šios konkrečios temos mes rengėme gairias dėl socialinių viešųjų pirkimų aspekto, kad padėtume valstybės narėms. Taip pat pritariu Jums, kad viešųjų pirkimų skaitmenimas yra nepaprastai svarbus dalykas. Viena vertus, mūsų akimis tai labai reikšmingai pagerins skaidrumą, ypač kai na kalba apie vėluojančius mokėjimus. Ir antras dalykas, tai tikrai akivaizdžiai, kaip matome valstybės narėse, Tai leis padidinti mažų vidutinių įmonių dalyvavimą šiuose procesuose. Jau mes tai matome iš esamų pavyzdžių, tik tai nedaug dar kol kas valstybių narių tokia galimybė yra įvedusios, o komisija ragina mm, visam viešųjų pirkimų ciklui įdėkti tokią galimybę. Vietinis lygmuo, daug kas iš jūsų apie tai kalbėjote, visiškai suprantu, tai tikrai ir turiu daug labai asmenės patirties viešųjų pirkimų srityje, taigi noriu Jums pasakyti, Ne europiniai teisės aktai sukuria didžiąją naštą, ne. Ta našta sukuria tų, tai, kas yra prie teisės akto papildomai prijungiama, kuo jis yra papildomas ir uh, ta, kaip persistengiama jį taikyti. Tai iš tikrųjų dabar nereikėtų galvoti apie teisės akto keitimą, mes galvojame labiau apie tą partnerystę, keitimąsi nuomonėmis, gairių suteikimą. Dažnai yra ta baimė, kuri stabdo žmonės nuo tinkamų sprendimų prieimimo, nes jie galvoja, kad gal neturi pakankamai įgūdžių, gal nežino, kaip tai padaryti. Bet to ir pavėluotas direktyvos perkelimas, kai kas iš jūsų apie tai kalbėjote. Tai um, tikrai uh, ir, ir didžiulė, didžiulis stygius statistikos, pavyzdžiui, Vokietijoje, būtent dėl to yra, kad yra labai vėluojama perkelti šį teisės aktą, taigi mes neturime ir statistikos, kaip viskas veikia vietoje Vokietijoje. Ir nuo patvirtimo mes turime ir eksantį įrankių patvirtintų e, dideliems projektams ir iš tikrųjų Tai labai svarbu viešųjų pirkimų pirkėjams išvengti problemų, skelbiant konkursus tikrai labai dideliems, stambiems infrastruktūros projektams ypatingai. Mes apie 500 pažangiosios praktikos pavyzdžių esame paskleidę dėl profesionalizavimo šioje srityje ir kompetencijos stiprinimo. Ir iš tikrųjų reikia nepamiršti socialinių viešųjų pirkimų. Aišku, aš tikrai esu pasišventusi šiai temai ir tikrai labai noriu toliau diskutuoti e, šią klausimą, nes labai norėčiau, kad šis rytis gerai veiktų. Ačiū. Tokiu būdu baigiame diskusijas. Ir pačiai pabaigai žodis ponui Koelio. Komisarija Vienkovskija, aš referencija. Ačiū. Noriu padėkoti komisijos nariai Vienkovskui už jos paskutinius žodžius noriu pabrėžti tik tai vieną jos išsakytą mintį. Čia susidurime su akivaizdžia e, situacija. Europa padarė, atliko savo namų darbus e, teisėkuros srityje. Problema yra susijusi su Direktyvos nuostatų perkelimų į valstybių narių teisę arba netgi kartais netinkamų perkelimų svarbu, kad valstybės narės ne sugadintų to, kas buvo pasiekta ES lygių. Noriu padėkoti kolegoms už diskusiją, pabrėžti tris aspektus. Konstatuoju, kad sutarėme dėl šios iniciatyvos svarbiausių tikslų. Tai reiškia, sutarėme dėl to, kad šią priemonę būtina stiprinti skaidrumą, kovoti su e, korupcija, užtikrinti sąžiningą konkurenciją, e, skatinti e, žiedinę ekonomiką bei tvarų vystimasi bei įtraukų vystimas, nepamirštant socialinių aspektų. Kitas rūpestis yra susijęs su uh, mažų vidutinių įmonių padėtimi, pritarėme išreikštiems nuogastavimams. Taip pat būtina skatinti skaitmeninimo procesą. Skaitmenimas ne tik leistų supaprastinti uh, pačią viešųjų pirkimų procedūrą, tačiau padėtų užtikrinti ir didesnį skaidrumą. Tai rūpi visiems, tai svarbu, kad lėšos būtų panaudojamos tinkamai. Tikiuosi todėl, kad e, e, šioms Europos parlamento rekomendacijoms šiandien balsuodami mes pritarsime. Ačiū, diskusijos e, šio klausimo baigimas, balsuosime šiandien, dabar pagal darbo tvarkę yra numatytos diskusijos dėl E, žmogaus teisų, demokratijos teisinės valstybės principų pažeidimų atveju. Pirmasis klausimas susijęs su žiniasklaidos laisvės apribojimu Baltarusijoje ir Hartijos 97 atvejis. Vienai minutį žodį suteiksiu ponui Tenokui, jis po vienas iš rezoliucijos autorių. 2016 metais mes jau priėmėme tinkamas e, sankcijas pritaikėme tam tikriems valstybės pareigūnams e, Baltarusijos, kurie yra e, turbūt viena iš labiausiai izoliuotų valstybių. Tačiau po Rusijos agresijos Kryme ir rytų Ukrainoje atsirado tikėjimas, kad Baltarusijos prezidentas Lukašenka siekdamas atsverti Rusijos dominavimą norėtų šiltesnių santykių su Europos e, sąjungą, kad jo neištiktų buvusio Ukrainos prezidento Janukovičiaus likimas, todėl e, e, atsirado tam tikrų vilčių, kad Baltarusija suartės su vakarais, tačiau Hartijos 97 tinklapio atvejis parodė, kad aš buvau nusteikęs per daug optimistiškai, nes šiuo metu žurnalistai yra sistemingai bauginami teisės saugos pareigūnų Natalijos Radinas atvejis yra e, tai įrodantis atvejis, galime būti e, tikri, kad e, ir toliau bus būtina mums teikti parmą tokioms organizacijoms kaip Hartija 97 tam, kad užtikrintume, kad ateitie Baltarusija taptų laisva ir demokratiška. Ačiū žodis ponui Auštrevičiui. Jis taip pat yra vienas iš rezoliucijos autorių. Legos. Eilinė rezoliucija dėl demokratinių teisų padėties Baltarusijoje. Šiandien kalbame apie spaudos laisvę. Tai yra spaudos nelaisvę ir nesiliaujantį laisvų žmonių persekiojimą Baltarusijoje. Dabar imamasi interneto. Bus suregistruoti visi interneto komentatoriai, o jų duomenys perduoti KGB. Šios kontoros fantazijai ir veiklai ribų nėra tą puikiai žinome iš istorijos. noriu pasakyti labai aiškiai pirma nepakanka portalui chartija devyniasdešimt septyni vėl ir vėl išsakyti mūsų žodinę paramą. komisija ir išorės veiksmų tarnyba turi pasiekti kad portalo blokavimas būtų netrukus nutrauktas. portalui reikalinga konkreti finansinė parama ir ji turi ateiti iš europos sąjungos. antra politinis monstras lukašenka kuria sau branduolinį monstrą astravo atominę elektrinę bus paminta esminė baltarusijos ir visos europos žmonių teisė teisė į saugumą. europos sąjungos veiksmai turi būti grindžiami griežtomis sąlygomis ir aiškiais reikalavimais o ne bandymais įsiteikti. komisija ir išorinių veiksmų tarnyba turi nustoti elgtis naiviai gana ignoruoti tai kad minskas nesistengia net imituoti pokyčių. aš kviečiu nutraukti derybas dėl partnerystės prioritetų ir imtis rimtų veiksmų. dėkoju. Το λόγο έχει ο κύριος Ροπέ για 1,5 λεπτό. Ačiū toliau, panas Ropė. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiamą komisarę, kolegos. Iš tiesų, šių dienų Baltarusija yra iškalbingas pavyzdys, kaip laisvos spaudos suvaržymas ir žmogaus teisių pažeidimai kelia tiesioginę grėsmę šalies regiono ir viso kontinento saugumui išgyvenusių vieną didžiausių žmonijos istorijoje atominių katastrofų baltarusija neseniai ėmėsi atominės avantiūros kurios pasekmės gali būti kur kas skaudesnės negu černobylio avarija. suvaržiusi pilietinę visuomenę ir nepriklausomą žiniasklaidą kaip pavyzdžiui portalą chartija devyniasdešimt septyni baltarusija leido rusijos putino režimui statyti europos sąjungos pasienyje atominę baidyklę. net sovietai įvykus černobylio avarijai užšaldė tokio tipo reaktoriaus statybos projektus baltarusijoje. astravo atominės elektrinės statybos jau matosi iš lietuvos teritorijos. nuolat gaunu klausimus iš piliečių ką europos sąjunga daro kad būtų užtikrintas atominis saugumas. noriu paklausti komisijos kaipgi bus garantuotas europos sąjungos streso testų atominėje astravo elektrinėje rezultatų visiškas įgyvendinimas ar keliaujantys į baltarusiją europos sąjungos mokesčių mokėtojų milijonai nėra tiesiog astravo atominės statybų įskaitant su tuo susijusių spaudos režimų rėmimas? ačiū. Toliau ponia Mūdy. Ačiū, ponė pirmininkė. Laisva ir nepriklausoma žiniasklaida yra pamatinė ES vertybė. Ji turėtų būti ES santykių su Baltarusija neatsiejama dalis. Hartija 97 yra puikus pavyzdys, rodantis, kur kyla grėsmė mūsų vertybėms. Ši svetainė buvo užblokuota Baltarusijoje ir neseniai Rusijoje. Tokiu būdu yra bandoma išnaikinti E, visuomenės diskusijas informacijos pagrindu. Yra socialinė žiniasklaida nuolat sekama, stengiantis užkirsti kelią laisvam žodžiui. Tai rodo, kad pilietinė visuomenė platesnė prasme yra slegiama ir slopinama. Baltarusija veikėsi prieš, e, e, elgėsi, atsiprašau, prieš e, laisvus susirinkimus taip pat. Neseniai nepriklausomi profsąjungininkai negalėjo susirinkti. 2016 metais ES panaikino Baltarusijai taikytas sankcijas, turiu galvoje sankcijas pritaikytas įmonėms ir atskiriems pareigūnams, tikėdamasi, kad geresni santykiai leis sukurti geresnės pamatinės laisvės. Dabar jau yra aišku, kad tai nepasiteisino. Hartijos 97 ir profesinių sąjungų susirinkimo išvaikymo pavyzdžiai labai aiškiai rodo, kad mes e, pralaimėjome. Dabar laikas imtis veiksmų. Europos išorės veiksmų tarnyba turi suteikti finansavimą tokioms, įmonėm, tokioms organizacijoms kaip Belsat TV ir Hartija 97, kad būtų užtikrinta nepriklausomas transliavimas. Finansavimas turi būti tiesioginis ir greitas. Uh, ES parama Baltarusijai turi e, būti teikiama su tam tikromis sąlygomis ir turi būti numatyti aiškus padariniai, jeigu tų sąlygų nebus laikomasi. E, persekiojimai, grėsmė, mirties, mirties bausmės grėsmė, e, susidorojimas su žmogaus teisų gynėjais, profsąjungininkais ir kitais akivaizdžiai yra tokie pažeidimai, kurie turėtų uh, nuimti ES finansinę paramą Baltarusijai. Toliau reikia Ačiū. Toliau ponas Urban Krespų. Pusantros minutės. E, presidente. Mm. Labai ačiū, pirmininkė. Turime šią rezoliuciją ir sakyčiau, kad ji iliustruoja parlamento dvigubų standartų taikymą. Kalbama apie uh, apribojimus Baltarusijai Baltarusija ir taip pat sakoma, kad tai rodo, kad negalima turėti artimesnių ryšių su Baltarusija ir rytų kaiminysės valstybėmis. Tačiau 2014 ir 2017 metais e, Europos pagalbos paketas Baltarusijai pagal Europos kaiminysės priemonę siekia 91,5 milijonus eurų. Toks susitarimas yra pagrystas žmonių mobilumo pagrindu. Koks čia atsitiktinumas? Kalbame apie išorinių sienų kontrolės eksternalizavimą, kad būtų galima užkirsti kelią migrantų srautams ir būtų remiami migrantų sulaikymo centrai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes pripažįstame, jog žmogaus teisės Baltarus yra pažeidžiamas, tačiau mes užsimerkėme ir mokame Baltarusiai, mokame labai daug pinigų kad valstybei, kuri mes deklaruojame pažeidžia žmogaus teisės, kad ji elgtųsi kaip policijininkai prie mūsų sienų. Uh, Didelis nuoseklumas, ponios ir ponai. Baltarusija net neturi prieglopšio sistemos, įgražina žmonės, kurie siekia tarptautinės apsaugos į valstybės, kuriuose tie žmonės gali būti persekiojami vėliau. Tai rodo, kaip viskas vyksta, jeigu galime jeigu tik siekiame sumažinti migraciją į ES. Didelį nerimą kelia tai, kad didelis frakcijų kiekis šiame parlamente demonstruoja dvigubų standartų taikymą. Su tokia rezoliucija mes negalime taikstytis. Ačiū. Toliau panaštėtina. Ir tuo baigsis autorių pasisakymai. Ačiū už suteiktą žodį, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Laisva žiniasklaida, nepriklausoma spauda yra Lukašenkos priešas numeris vienas. Žurnalistai ir nepriklausoma žiniasklaida E, nuolat yra gazdinami. E, informacijos svetainė Hartė 97 jau ištisus metus yra blokuojama. 2010 metais vienas iš jos teigėjų buvo nužudytas. Hartė 97 buvo išvaryta iš Baltarusijos ir turėjo vykdyti savo transliacijas nuo 2011 metų iš Lenkijos. Ši svetainė e, yra blokuota ir tai prilyksta e, tos įmonės finansiniai katastrofai. E, redakcijos e, biurai yra e, iškratomi, žurnalistai yra persiekimi, uždaromi kalėjime. Daugiau negu šimtas žurnalistų yra areštuoti. Prieš dviejus metus panaikinome ribojimo priemonės Baltarusijai. Baltarusija Europos pinigus dabar naudoja Ir aš norėčiau kreiptis į tai, kad būtina mūsų bendradarbiavimui nustatyti aiškės sąlygas. Viena iš sąlygų būtų pažmogaus teisų ir pilietinių laisvų užtikrinimas. Lukašenka parodė, kad vietoj to, kad jo valstybė demokratėtų, jis tik tai suveržia varštus ir riboja tuos, kurie nori pasakyti baltarusius piliečiams, kas iš tiesų dedasi jo valstybėje. Neleiskime klėstėti diktatoriui. Interneto svetainė Hartija 97 buvo įkurta E, Baltarusijos judėjimo, kuris taip pat vadinosi pagrindu. E, ji įkvėpė e, Čekijos judėjimas Hartė 77. Todėl aš, kaip Čekijos pilietis, jaučiu būtiną pareigą kovoti su žmogaus teisų pažeidimais Baltarusijoje. Laisvės yra nedalyjamos, ponios ir ponai, nedalomos. Laisvė Baltarusijoje yra mūsų laisvė. Ačiū. Ačiū. Dabar periname prie frakcijų atstovų, EPP vardu, ponas Drojevski, viena minutė. Jako przewodniczący delegacji do spraw Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip Baltarusijos delegacijos pirmininkas. Aš labai atidžiai klausausi, kiek tiksli yra ši diskusija. Nekartosiu to, ką jau kiti nariai pasakė. Bet aš norėčiau pasakyti vieną aspektą, kuris mano nuomonė yra labai svarbus - kultūra. Baltarusija gali ir turėtų didžiuotis e, savo menininkais, kūrėjais. Baltarusija turi Nobelio premijos laureatą literatūros rytyje. Teatras Baltarusijoje yra spaudžiamas, patiria tam tikrus apribojimus. Kalbu apie Baltarusijos laisvąjį teatrą, kuris jaučia spaudimą skirtingais būdais. Menininkai, profesoriai, kurie nori padėti šiam teatrui, taip pat ir žiūrovai jaučia tam tikrą spaudimą. Aš sakau tai, manydamas, kad parlamentas turi suformuluoti kuo tikslesnę nuomonę. Ačiū. Labai ačiū. Toliau, socialdemokratų vardu Julie Ward. Europos Sąjunga turi imtis veiksmų Baltarusijos atžvilgių. Europos komisijos pasivumas, Europos išorės veiksmų pasivumas padrasino Lukašenkos vyriausybę. Žmogaus teisų padėtis, ypač žiniasklaidos laisvės apribojimai, e, tampa vis liūdnesni. Politinių kalinių traktavimas kelia siaubą valstybėje, kurioje dar egzistuoja mirties bausmė žmogaus teisų gynėjo Mikhailo Zamšiušniko atvejs siubingas. Jis e, e vienutėje e, e, kalėjime yra laikomas nuo Liepos mėnesio ir tai vyksta, ponios ir ponai, Europoje. Dimitrius Bobrikas rūpiučio mėnesį buvo sulaikytas žurnalistas, nes tai buvo baisus išpolis prieš žiniasklaidą. Ir jis pranešė, kad būdamas kalėjime jis buvo priverstas pasirašyti bendradarbiavimą su KGB sutartį. Hartijos 97 atvejais jau buvo pristatytas, tai kelia didelį nerimą. Aš pati per pasarosius kelias mėnesius šią organizaciją dirbau, jie jautėsi nuvilti ES, todėl aš raginu komisijos narį Han ir vyriausiai galiotinę imtis veiksmų ir reikalauti, kad Baltarusijos žmogaus teisų padėtis pagerėtų. To, to logo echi για την ομάδα των Ευρωπαίων συντηρητών. Ačiū. Mekar frakcijos vardu, panas Jurek. Bielorušto. Pirmininkė, panas ir ponai. Baltarusija yra artima kaiminė ir svarbi valstybė. Valstybė, kuri turi sieną su keliomis ES valstybėmis narėmis. Mm, Baltarusų tauta šiomis dienomis kovoja su savo istorinė patirtimi. Norman Davis teigimu ketvirtis e, milijono žmonių Baltarusijoje yra nužudyta. Tokie, ir, ir dabar ta, ta, toks kankinių pasiaukojimas e, e, yra paneigiamas ir uh, norima desakralizuoti jų laidojimo vietas, tie, kas bando apginti tą atmintį, stengiasi išsaugoti tas kapnės. Aš manau, kad iš tikrųjų mes turime tai aiškiai pasakyti ir pasmerkti komunizmą. Alde frakcijos vardu, panas Elimovič. Ačiū pirmininkė spaudos situacija Baltarusija ir toliau blogėja. Baltarusija dabar yra 155 iš 180 valstybių pasaulio spaudos laisvės sąraše. Persikiojimai, gazdinimai prieš e, žurnalistus tapo nepriklausomo žurnalizmo kasdienybė. 18 rūpjūtis Baltarusijos valdžia e, tu, du, ir be, e, BI ir Belapan e, atlik, e, biurose atliko reidus. Yra bandoma užgniaušti portalus, e, priversti portalus registruoti visus, kas skelbia komentarus juose. Ir todėl Baltarusijos valdžia privalo panaikinti uh, Hartijos 97 ir kitų nepriklausomų portalų blokavimą. Ir aš prašau viso parlamento palaikymo, palaikymo Baltarusijos NVO. Mes turime jiems padėti apginti žodžio laisvę. Ačiū. Jungtinių kairių vardu, ponia Veržetvina, jungtiniai. Atsiprašau, ponia Veržė, tai pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė. Baltarusija dažnai yra laikoma paskutinė Europos diktatūra, kuri nėra Europos taryba, kur vis dar taiko mirties bausmė, kur ne, visi rinkimai nuo 2001 metų netitinka jokių e, tarptautinių normų. Mm, Košenko išrinktas 83 balsų e, rinkėjų. Uh, rezultatu ES vis, toliau, vis labiau tyli ir yra liberalizuojamas vizų režimas. Ar tai yra naivumas? Ne. Bandymas išvengti Ukrainos scenarijos galbūt, bet esmė yra tai, kad 91 milijonas e, iš kaiminystės priemonės, kam yra skirta. Uh, šimtai e, žmonių iš Čečenijos, iš Sirijos, iš kitur yra pastrigę Baltarusijos pasienį. Ir nesvarstomas jų prieglošio prašymas, netgi jie yra kai kurie gražinami į Rusiją. Ir migracijos rautai iš pietų yra atmetami, Lenkijos yra visiškai užmerkiamas akis į tai, kas vyksta, yra e, e, išvaromi žmonės net į tas valstybės, kurios visiškai paneigia žmogaus teisės. Ką tai reiškia? Vėlgi dvigubi metai, dvigubi standartai yra taikomi vaikai, vaikantis tik valstybinį interesų. Tuo baigiame pasisakymus frakcijų vardu, dabar ponia Šoidrova. Ačiū, kolegos. E, visuomenė yra tokia tik tiek laisva, kiek laisva yra jo žiniasklaida. Ir aš labai tikiuosi, kad parlamentas parems e, mūsų rezoliuciją dėl žiniasklaidos laisvės Baltarusijoje, kur e, Vilniuje dar viena e, priespaudos banga prieš žiniasklaidą, kur žurnalistai yra areštuojami, sumušami, ar turi mokėti baudas, kur yra blokuojami žinių portalai, kaip kad e, Hartė 97, kurie bandė remti demokratiją Baltarusijoje. Dabar yra e, ir parengtas žiniaslaidos įstatymas, prisidengiant kova su dezinformacija, realiai tai yra grina cen, cenzūra. Mes turime pasisakyti, kovoti už žiniaslaidos laisvę Baltarusiją ir cenzūra, kokia jį bebūtų, yra nepriimtina. Taip pat teisė burtis į asociacijas, kitos laisvės, visa tai turi būti, jų turi būti reikalaujama mūsų santykiuose su Baltarusija. Panas Damas Maker, bauginimas, cenzūra bendradarbiavimas su Rusija <clears throat> užtikrino e, Baltarusijai 155 vietą e, sąraše šalių, kuriuose yra blogiausia e, žiniasklaidos žodžio laisvės padėti 700 žmonių buvo suimti pastaruoju metu, tarp jų šimtas žurnalistų toliau bauginamos žiniasklaidos priemonės. Nebūkime naivus, Lukašenkai nerūpi reformos, jo siekis suartėti su vakarais yra susijęs su e, siekiu dar labiau pasipelnyti ir įtvirtinti savo valdžią. Lukašenka gali suprasti tik tai aiškiai jo adresu pasakyti žodžius, kol nebus gerbiama žodžio žiniasklaidos laisvė, negali būti nei kalbos apie prieartėjimą prie Europos Sąjungos. Ačiū. Išklausėme užsiregistravusiųjų kalbėtojų pasisakymus, dabar pasisakymai pagal procedūrą prašau žodžio, keturi kolegos jo paprašė, visi keturi galės ir kalbėti, pirmas ponas Farija, jam vieną minutę. Ačiū ponė pirmininkė. Savo kalboje prieš metus e, kalbėjau apie represijas kurios yra taikomas Baltarusijoje. Deja, situacija šiuo metu yra dar blogesnė nei prieš metus. Tinklaraštininkai, žurnalistai, kovotojai už žmogaus teisės, ypač portalo Hartė 97 blokavimas tik toliau patvirtina, kad išpoliai prieš laisvą spaudą nesiliauja diktatoriškas režimas negali pakęsti kritikos. Baltarusija yra vienintelė Europos šalis, kurioje vis dar taikoma mirties bausmė. Ir tai yra šalis, kurioje statoma brandolinė jėgainė. Galime normalizuoti santykius su šia šalimi tik tai, jeigu įgerbsiu žmogaus e, teisės ir žodžio laisvę Sakarovo premijos laureatas iš e, Baltarusijos e, šiuo metu yra nuteistas toje šalyje ir tai tik tai dar kartą patvirtina, kad žodžio laisvės joje nėra paisoma. Ačiū dabar ponas Polčiak kalbės. Jums vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, už suteiktą žodį. Norėčiau griežčiausiai pasmerkti Lukašenkos vyriausybės taikomas e, bauginimo ir priespaudos e, žurnalistų laisvos spados atžvilgių priemonės. Kartais susidurime su tokiais atvejais, kurie vyksta pakankamai toli nuo mūsų kitokiose, skirtingose nei mūsiškėse civilizacijose. Tačiau negalime nepastebėti žmogaus teisų pažeidinėjimo mūsų kaiminystėje. Tačiau turime vertinti ir padėti Europos Sąjungos viduje bei artimiausioje kaiminystėje. Ir iš tiesų mums vienodai turėtų rūpėti žmogaus teisų pažeidinėjimai, nesvarbu, nepriklausomai nuo to, kaip toli nuo mūsų jie vyksta. Todėl aš E, noriu paremti šią kovą tiek savo kalba, tiek ir <clears throat> savo būsimą balsavimą. Ponas Kukan, ačiū man pirmininkė, noriu pacituoti. Jeigu norime tapti vienimis e, tironų karstose, aš norėčiau tapti vienu iš tokių vinių. Taip yra pasakęs Ukrainos režisierius, kuris šiuo metu laikomas, e, e Olegas Sensovas laikomas Sibirė kalėjime. Ta būtų galima pasakyti ir apie Hartį 97 ir kitus nepriklausomus Baltarusijos žurnalistus. Jie tapo nepatogiais vinimis e, politinės nomenklatūros <clears throat> karstuose. 2016 metais prasidėjo sortėjimas su Baltarusija iš ES pusės, pribrendo laikas formaliai priminti Baltarusijos valdžiai, kad ji pasižadėjo siekti pažangos žmogaus teisų srityje. Vienas iš tokių žingsnių galėtų būti e, portalo Hartė 27 blokavimo nutraukimas, e, atsisakymas arba žurnalistų bauginimo sustabdymas, e, atsisakymas juos persekioti. Tai Baltarusija parodytų, kad iš tiesų uh, siekia įgyvendinti tinkamas žmogaus teisų priemonės, kurios buvo patvirtintos teisiškai. Reikia daryti spaudimą Baltarusijai, kad jie tokių veiksmų imtųsi. Ačiū. Paskutinis kalbės ponas Įtrugais. Jam vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Visi žinome, kad e, yra 21 e, amžiaus paskutinė Europos diktatūra Piliečiai yra bauginami, jiems keliama grėsmė. Grėsmė kyla taip pat ir laisvai žiniasklaidžiai siekiančiai informuoti apie tai, kas iš tiesų vyksta toje šalyje. Egzistuoja tokia patarlė, kad Dievas sukuria žmonės, o jie būrėsi. Tačiau Baltarusijos diktatorius Lukašenka draugauja su kitais kitos pasaulio šalies Venezuelos diktatoriumi Maduro. Maduro taip pat persekioja žurnalistus, e, laisvą žiniasklaidą į Venezuelą persekiojami lygiai taip pat kaip ir Hartė 27 Baltarusija. Baltarusija peržengia visas ribas, todėl būtent vėl pradėti taikyti sankcijas Baltarusijos ir jos diktatoriaus. Atžvilgiu, ačiū, diskusijų pabaiga, kalbės jos narė, komisijos narė ponė Bienkovska. Ačiū. Pana pirmininkė, gerbimi parlamento nariai, ES Baltarusijos tarpusavio santykiai ir e, toliau vystosi kritiškai e, vertinant padėtį. Šioje šalyje mes labai atidžiai stebime žmogaus teisų situaciją ir manome, kad e, daugelį sričių pažangos galėtume geriau pasiekti stiprindami bendradarbiavimą. Todėl ES ir Baltarusijos tarpusavio santykiai tikrai per pastaros metus sukorė nemažą kelią ir nemažai buvo pasiekta. Baltarusija pradėjo dalyvauti rytų partnerystės programoje. Buvo atnaujintas sektorinis dialogas, pasirašytas 16 e, metų spalio mėnesį judumo partnerystės susitarimas, e, žmonių tarpusavio kontaktai e, pradėjo vystytis Pagal programą Horizontas 2020 Erasmus Plus Baltarusija prisijungė prie Bolonijos proceso. Dabar mes baigėme nustatyti e, bendrus partnerystės prioritetus. Tai yra pirmas tokio pabudžio dokumentas, kuris bus pasirašomas tarp es ir Baltarusijos. Taip pat E, nustatysime e, mūsų bendravimo <clears throat> strategiją per būsimus metus, tačiau žinoma, žmogaus teisės ir žiniasklaidos laisvė mums yra labai svarbios. Pastaruoju metu pastebime didesnį norą iš Baltarusijos valdžios pusės konstruktyviai bendradarbiauti su ES dėl e, žmogaus teisų derantis, įskaitant ir Liepos 17 Minske vykusi pastarai susitikimą, tačiau mūsų parama pilietinės visuomenės e, organizacijų traukimų šį dialogą išliks svarbia mūsų e, politinio proceso e, dalimi, tačiau Baltarusijoje trūksta dar atitinkamų įstatymų, nepaisant to padidėjęs noras, net nepaisant to, kad noras padidėjo diskutuoti iš Baltarusijos pusės, žmogaus teisų padėtis šalyje nepagerėjo, ypač kalbant apie žiniasklaidos laisvę, ES <clears throat> todėl noriu dar kartą pabrėžti, kad žodžio laisvė ir žiniasklaidos nepriklausomumas mums yra labai svarbus, todėl mes raginame Baltarusiją užtikrinti laisvą prieigą prie interneto turinio. Dabar e, žinome, kad kelios nevyriausybinės žiniasklaidos organizacijos deda labai daug pastangų, kad e, užtikrintų kritinio turim, turinio informacijos skelbimą ir mes norime pabrėžti, kad represiniai veiksmai prieš nepriklausomą žiniasklaidą, įskaitant Hartį 97 e, tinklalapį, prieštarauja Baltarusijos tarptautiniams įsipareigojimams. Mes taip pat e, paraginame Baltarusiją, nesant paskelbti moratoriją mirties bausmės skatinimą ir stiprinti nepriklausomą spaudą, nepaisant mūsų kritinio vertinimo mes ir e, toliau atidžiai stebėsime, kaip e, Baltarusija užtikina pagrindinės teisės ir laisvės, es yra pasirengusi Baltarusijai padėti, stiprinant demokratinės struktūras ir taip pat es toliau teiks finansinę paramą pilietinės visuomenės organizacijoms e, pasitelkdama anksčiau minėtas programas ir iniciatyvas Baltarusija Baltarusijos siekis gerti žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės ir toliau nulems e, es ir Baltarusijos būsimus tarpusavės santykius. Noriu dar kartą pabrėžti, kad e, tiek žmogaus teisų klausimai, tiek ir e, brandalinės energetikos sauga kelia mums didžiulį susirūpinimą visoje Europos Sąjungoje. Europos Sąjunga daro visą įmanomą spaudimą, kad būtų užtikrintas uh, Astravo branduolinės jėgainės e, statybų proceso visapusiškas skaidrumas. Mes e, taip pat e, siūlome savo paramą Baltarusijoje steigiant atitinkamą priežiūros instituciją. Pirmininkas, ačiū. Diskusijų pabaigoje gavau šešis rezoliucijų projektus. Diskusijos yra baigiamas. Balsuosime dėl, šios, dėl šių rezoliucijų šiandien. Ačiū. E, Toliau. Kitas klausimas šioje diskusijoje. Jungtinė Arabų Emiratai, ypač žmogaus teisų gynėjo Ahmed Mansūro padėtis. Pirmiausia, pasisakys ponė Lochbiller. Pusantros minutės. E. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėjau tik atkreipti e, visų dėmesį į tai, kad e, pirmininkas nutraukė kalbėtoją, nes jos negirdė. Ačiū, norėjau atkreipti dėmesį į tai, kad e, eilės tvarka iš pradžių ekranuose buvo nurodyta netinkamai. Jungtinėse Arabų Emiratuose yra toliau pažeidinėjamos pagrindinės žmogaus teisės, vyriausybės kritikai suiminėjami, jų atžvilgių yra ta, e, e, taikomi nesažiningi teismo procesai, e, žmonės yra kankinami, tačiau atitinkamus priekaištus valdžios atstovai nereaguoja. Gegužės mėnesį žinomas žmogaus teisų gynėjas Ahmedas Mansūras Abu Dabėje buvo nuteistas dešimties metų laisvės atimimo bausme, inkriminavus jam tik tai tokius e, kaltinimus, kurie nieko kito nereiškia, kaip e, teisėta <clears throat> galimybė reikšti savo e, nuomonę. Žmogaus teisų ekspertai reikalauja jį nedelsint paleisti į laisvę po to, kai jis nuo 17 metų kovo yra laikomas kalėjime. Yra ir kitų, kurie ne, suimti remiantis tokiais pačiais kaltinimais, pavyzdžiui, Mohamed Al-Rokel. Mes raginame nedelsant paleisti į laisvę e, Ahmedą Mansūrą, taip pat ir kitus e, Junktinius Arabų Emiratuose e, nepagristai suimtus kovotojus už žmogaus teisės. Mums kelia didžiulę nuostabą, kad EKR ir Europos liaudės partija nepalaiko šio mūsų rezoliucijos pasiūlymo, todėl aš raginu visus parlamento narius kovoti žmogaus teisės ir pritarti šią rezoliuciją. Ačiū uždėmesi. Labai ačiū. Atsiprašome vėl už techninius nesklandumus. Dabar kalbame apie Junktinius Arabų Emiratus, ypač apie Ahmedo Mansūro padėtį. Tuo tarpu elektroniniai ekranai rodo neteisingą informaciją. Tikiuosi, kad čia techninę problemą greit išspręsime. Dabar žodis ponui Bašir. Vieną minutę. Obrata nie tym, co jest na ekranie. Prašyčiau atkreipti dėmesį tai, ką aš sakau, o ne tai, kas ekrane parašyta. Dabar gale mano rankose. Šį, šį plaktuką viskas susiveda. Pirmininkė, Junktiniai Arabų Emiratai yra ES pagrindinis sąjungininkas Arabų Persų įlankoje. Bet turėtume prisiminti, kad kai Junktiniai Arabų Emiratai praėjusiais metais su Kataru nutraukė ryšius, Emirato generalinis prokuroras įspėjo, kad piliečiai išreiškę palankumą Katarui gali būti nubausti arba įkalinti net 15 metų Tuo požiūriu Europos parlamentas turėtų labai aiškiai pasakyti, kad žodžio laisvė ir individo e, laisvių pagarba nėra tik paprasčiausia žmogaus teisų klausimas. Tai yra neatsiejama nuo ilgalaikės taikos ir klėstėjimo regione. Teisės viršenybė iš esmės ir lygs, prilyksta piliečių apsaugai nuo nesažiningų valstybės ir valdžios veiksmų, o ne atvirkščiai. Todėl aš tik tai viliuosi, kad jeigu Junktiniai Arabų Emiratai laikysis Junktinių tautų deklaracijos dėl žmogaus teisų gynėjų, mes pagaliau turėsime galimybę e, pamatyti vieningas broliškas tautas, kurios sieks taikos, klėstėjimo ir gerovės artimuosiuose rytuose. E, Dėkuoju. Labai ačiū, gerbiamas Bašir. Prašyčiau kalbėti tiek laiko, kiek jums skirta. Toliau ponė Soraja Post vieną minutę. Ačiū ponė pirmininkė. Šiais laikais, kai didėja žmogaus teisų gynėjų skaičių areštų e, už tai, kad jie dirba jiems deramą darbą, e, Junktinių Arabų padė, e, e, Emiratų padėtis kelia labai rimtą susirūpinimą. Žmogaus teisų gynėjas Ahmed Manzor yra įkalintas už tai, kad buvo apkaltintas jau skleidė informaciją, kuri kenkia Junktinių Arabų Emiratų reputacijai užsienyje. Iš tiesų, e, Junktinio Arabo Emiratų reputacijai užsienyje kenkia e, žodžio laisvės pažeidimai. Mes reikalaujame nedelsiant besąlygiškai paleisti Ahmed Mansor ir kitus žmogaus teisų gynėjus bei sąžinės kalnius. Kaip gali ES valstybės narės ir toliau prekiauti ginklais ir saugumo įrangą su Junktiniais Arabo Emiratais? Kaip gali ES išlaikyti bevizę režimų sistemą su šia valstybė, kai ji akivaizdžiai pažeidžia žmogaus teisų nuostatas, kur, kurių pagrindų tas režimas priimtas? Aš reikalauju, kad ES pasmerktų Ahmed Manzur. Uh, areštą reikalautų jo paleidimo. Dar kartą pakartoju, ES turi reikalauti, kad žmogaus teisų nuostatos išliktų tarptautinėse sutartyse ir prekybos sutartyse. Ačiū. Čak, e, Ačiū toliau, ponė Šakė. E, proszę włączyć mikrofon, pani Szak stoi tam. Sorry? E, proszę włączyć mikrofon. Nie... Prašom įsijungti mikrofoną. President? Viskas veikia, ačiū pirmininkė, komisarė, kolegos. Uh, Jungtinių Arabų Emiratų ambicijos beribės. Galvoja ši valstybė, kad jauna, aukštų technologijų, didelio augimo valstybė, daug įvairių tarptautinių konferencijų ten vyksta, jie siekia vis aktyvesnio vaidmens tarptautinė arena ir e, reputacijams labai svarbi. Taigi aš galvoju, kad e, iš tikrųjų Ahmed Mansur atvejs, kaip su juo elgiamasi, visiškai nepadeda um, tai valstybei. Aišku, mes nenorime duoti patarimų Junktinėms Arabų Emiratams, ar uh, mes norime smerkti tik tai žmogaus teisų pažeidimus, kai jie yra daromi. Ahmed Mansur yra drąsus žmogaus teisų uh, gynėjas, jis yra Martin Enels laureatas Ir dabar jis laikomas vienutėje, slaptam kalėjime, neleidžiama jam susisiekti su šeima, jis negalėjo turi, paskirti nepriklausomą gynėjo, jo pasas yra panaikintas apie milijonas dolerių yra investuotų į e, skaitmeninio sekimo sistemą pagamintą Izraelyje, kad būtų galima nu, atsekti e, Mansūro komunikacijas. Ir iš tikrųjų tokios technologijos, kurios pagamintos ES, negali būti eksportuojamos. Mes turime kelti labai aukštus standartus ir peržiūrėti savo eksporto taisyklės. Mansūro atveju mes matome, kad jo veiksmai tai yra žodžio laisvės naudojimasis ir mes reikalaujame, kad valdžia jį nedelsint paleistų ir taip pat nu, nu reikalaujame, kad būtų peržiūrėtas kibernetinių nusikaltimų įstatymas, kad jis atitiktų tarptautinės normas. Manau, kad mm, ponia Magarinė turi vienareikšmiškai pasisakyti dėl Ahmed Mansur sulaikymo, taip pat ir per artimiausią dialogą su Persų įlankos valstybėmis. Labai svarbu yra suvokti, kas įvyksta po to, kai pasiunti Twitterio žinutę, ar reikalauja demokratinių rinkimų. Aš nežinau, ar tikrai, aš, man net nesuvokiama, kad tokie dalykai gali vykti dėl to. Pane Veržėt. Merci, monsieur le président. Ačiū, pirmininkė e, seniai nesugebėjome įtraukti um, e, klausimą dėl žmogaus teismo Junktinių Arabų Emirate. Čia parlamente yra labai daug persų įlankos valstybių draugų, ypač Emiratų draugų, todėl ir liberalizuotas vizų režimas. E, bet iš tikrųjų tik 5 procentai Emirato gyventojų yra iš Dubajos. Iš tikrųjų, tai yra daugia tautė valstybė ir yra dauguma vis tik tai yra ne kvalifikuoti darbuotojai, yra tokie nam, namų būties darbuotojai, ypač moteris, kurius darbo sąlygos prilyksta vergyje iš tikrųjų. Ir tai, kad yra tiekiamos taip pat ir Izraelėje pagamintos šnipinėjimo įvairios priemonės yra nepriimtina. Prancūzija ir pagri, yra pagrindinė ginklų tiekėja ir Prancūzijos žiniaslaido apie tai yra jau nekarta kalbėta. Yra panaudoti tie ginklai prieš piliečius ir tai prisėda prie humanitarnės krizės taip pat. Taigi reikia skubiai pritaikyti ginklų pardavimo embargo ir pareikalauti, kad Emiratai laikytųsi tarptautinių įsipareigojimų ir kad paleistų visus sąžinės kalinius. Kad kad tai, tai yra, kad Emiratai taip pat laikytųsi savo įsipareigojimų. Dziękuję. Mm, teraz pan Zdechowski. Labai, labai ačiū dabar ponas Zdechovskis. Dėkuoju, pirmininkė. Aš manau, kad EPP visuomet palaiko tuos, kurie yra skriaudžiami visame pasaulyje. Būtent todėl Šis atvejis Ahmedo Mansūro mums yra žinomas. Jis yra žmogaus teisų aktyvistas, nuteistas kalėti, kaip sakom, už e, dezinformacijos skleidimą, už e, taikaus sambuvio e, griovimą, bet mes neturime taiksyti su tuo. Aš noriu prit... prieš kažkiek laiko aš būčiau sakęs, kad mes turime bendrauti su Junktinių Aratų vyriausybė nepriklausomai nuo to, kas vyksta dėje. Mes kaip EPP esame nepas, nepatenkinti šios rezoliucijos galviniu tekstu. Yra labai daug ideologinių dalykų ir netgi nesąmoningų dalykų galima užginčyti e, tuos dalykus paieškojus informacijos per Google. E, paieškos sistemą. Manau, kad Europos parlamentas turėtų solidžiau elgtis. Mes savo rezoliucijomis turėtume siekti palaikyti faktus, ne tik ideologiją. Dėkoju. Dabar jau pasisakė visi e, autoriai ir toliau socialistų demokratų frakcijos vardu ponė Julie Ward. Žmogaus teisų padėtis ir toliau Persų įlankoje prastė Europos Sąjunga ir valstybės narės dėl to turėtų e, rimtą poziciją užimti, smerkti e, išpolius prieš e, žmogaus teisų aktyvistus visose partnerėse. Ahmedo Mansūro atvejs, kuris nuteistas yra šiais metais labai rimta susirūpino kelią ir žinome iš pranešimų, kad su juo buvo nederamai elgiamasi, kai jis buvo sulaikytas ir tai nėra toks jau neįprastas dalykas. Jis negali bendrauti savo šeima ar advokatais, apie tai taip pat yra pranešama. Jungtinių Arabų Emiratų vyriausybė turi iškart ir besąlygiškai iš paleisti iš kalėjimo ir panaikinti visus kaltinimus. Jis yra politinis kalinys, kuris sulaikytas vien dėl to, kad socialinė žiniasklaida reiškia savo poziciją. Moterų diskriminavimas taip pat e, kasdien vyksta Junktinėse Arabo Emiratuose. Jau judėjimo laisvė stipriai suvaržyta, moteris taip pat priklauso nuo vyrų palidovų. Uh, Kaip ir daugelį persų įlankos šalių, e, persekėjami yra žmogaus teisų gynėjai, jiems nerei, negal, neleidžiama taikiai užsimti žmogaus teisų gynimo veiklą. Taip pat žinome, kad labai e, dažnai darbo vietoje darbdaviai pažeidinėja e, darbuotojų teisės. Mes turime reikalauti, kad Junktinė Arabų Emiratai siektų pažangos šioje srityje. ES ir įmonės uh, E, investuoja milijardus į tą šalį ir mes dėl to visi privalome reikalauti, kad būtų laikomasi aukščiausių žmogaus teisų standartų. Labai ačiū dabar Orban Krespo. Pusantros minutės prašom. Dėkoju, pirmininkė. 2015 metais Ahmedas Mansūras e, smerkė savo šalies valdžią ir kalbėjo apie apie tai, kad buvo naudojamas e, kankinimai, naudojami kankinimai prievartaujami buvo žmonės, kurie netiko e, valdžiai. Šiandieną tas žmogaus teisų gynėjas už savo mintis, spausdamas, skelbiamas internete, yra įkalintas, jis taip pat buvo kankinamas e, šioje E, šalyje, kuri laikoma Europos Sąjungos sąjungininkė, pažeidinėjimos teisės. Tai yra tarsi laikoma, ta šalis laikoma šalimi, kuri e, kartu su mumis e, kovoja prieš terorizmą, bet matome, kas vyksta toje šalyje. Žmonės, kurie taikiai bando demonstruoti, kalbėti apie pažeidimus, yra kalinami, persekiojami ir Europos įmonės taip pat bendrauja su uh, ta e, šalimi pardavinėjami ginklai. Mes turime nutraukti tokią praktiką, nes be tų ginklų nebūtų galima taikyti tokių represijų. Ir žinome, kad Ahmed Mansur e, veikla buvo šnipinėjama, taip pat naudojant techniką, kurią pardavė ES įmonės. Mes turime suprasti, kad ekstremizmas stiprėja tada, kai miršta viltis ir mes neturėtume ir toliau uh, skleisti, skatinti tokios nevilties toje šalyje. Reikia reikalauti, kad būtų išlaisvinti politikai, kad būtų nutraukti kankinimą ir taip pat reikia iš karto nedėlsiant įvesti ginklų embargą ir taip pat reikalauti, kad e, Junktinė Arabų Emiratai nutrauktų kankinimo persiekimo praktiką. Reikia mums užimti labai aiškę poziciją ir įvesti ginklų embargą. Dziękuję bardzo, proszę się trzymać czas. Labai dėkoju. Aš norėčiau paprašyti visų laikytis drausmės ir kalbėti neilgiau, nei jums yra leista. Toliau ponas Korau. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju. Mes matome, kas vyksta Jungtinėse, Jungtinėse Arabų Emiratuose. Ahmedas Mansūras buvo vienintelis žmogus, kuris išdryso pasipriešinti valdžiai ir dabar jis uh, yra įkalintas dešimčiai metų. Ar mes ir toliau ignoruosime Junktinių Arabų Emiratų veiksmus? Ką mes galime daryti su šalimi, kuri de, žm, pagal žmogaus teisų pagarbos indeksą de, atsidūrė 116 vietoje? Šalyje galioja taip vadinamasis kovos su terorizmu įstatymas, kuris yra suformuluotas labai neaiškiai ir jis suteikia valdžios atstovams neribotas galias e, persekioti žmogaus teisų aktyvistus. Europa turi imtis veiksmų. Mes negalime taikyti su to, kas vyksta. Negalime taip pat, le, a, negalime da, a, pardavinėti, parduoti da, šiai šaliai elektroninės priežiūros sistemų, nes tos sistemos naudojamos e, žmogus teisų gynėjams persekioti. Dėkuoju, aš toliau Žanas Lukas Šafhausen. Aš priešingai negu kit, kai kurios šalis, e, manyčiau, esame supratę, kai, kai kurios šalis suprato geriau uh, grėsmę kylančią ir Emiratai, Jungtiniai Arabų Emiratai, šią organizaciją, kurią atstovauja mūsų aptariamas pilietis, uh, E, identifikavo tą organizaciją kaip galimai teroristinę. Taigi nuo 2011 metų Junktiniuose Arabų Emiratuose kenčiama e, nuo Kataro rengiamų e, įvairių e, panaudojimų priemonių, kaip panaudojami broliai musulmonai visokiems išpoliams rengti. Organizacija, kurią organizuoja Žožas Sorošas uh, Human Rights, Rights, uh, Human Rights Watch uh, rengia įvairius veiksmus, siekiant destabilizuoti mūsų valstybės. Mes turime paremti emiratus, kurie kovoja prieš terorizmą. Tai yra mūsų interesas. Man atrodo, kad mes susidurime su recidivistiniu atveju, kuriam būtina užkirsti kelią. Dėkui. Dziękuję teraz e, pan Kan, jedna minuta. Dėkuoju, toliau žodis sutikimas vienai minutėje ponui Han. Pone pirmininkė, Ahmad Mansur yra simbolis to, kaip nuolat yra. Uh, uh, slopinama laisvė Junktiniuose Arabų Emiratuose. Jis yra persekiojamas savo šalyje jau daugybę metų, nuo 2011 metų, kai jis pirmą kartą ragino valdžią, valdžią gyvendinti politinės reformas. Jis pateko į kalėjimą dėl to, kad išreiškė savo nuomonę Twitter'e. Jungtinė, Jungtinė Arabų Emiratai da, bando sukurti da, laisvos, da, liberalios šalies įvaizdį. Lėčiau gal galėtumėt kalbėti sako pirmininkas. Šiek tiek lėčiau, prašau. Represiniais įstatymais yra bandoma nuslopinti visų, kam nepatinka dabartinis režimas balsus. Junktinių Arabų Emiratų pagarb, nepagarba žmogaus teisėms e, pripažinta taip pat ir Junktinių tautų specialiojo pranešėjo. Mes turime reikalauti, kad Junktiniai Arabų Emiratai pakoreguotų savo įstatymą, atsižvelgdami tarp savo tarptautinius įsipareigojimus. Bet aš manau, kad mes turime da, kad tinkamai būtų atsižvelgta į Junktinių tautų žmogaus teisų tarybos nurodymus. Pone Nina Gilt, ponė Nina Gilt toliau. Dėkuoju. Mes jau girdėjome, ponė pirmininkė, kad ponas Mansūras turės kalėti dešimt metų dėl to, kad jis naudojusi savo teisę išsakyti savo nuomonę. Jo vienintelis vykdytas nusikaltimas buvo tai, kad jisai taikiomis priemonėmis kalbėjo apie būtinybę užtikrinti draiškos laisvę ir laisvą parlamentarų mandato gyvendinimą. Jis net gali naudotis, jis negalėjo pasirinkti teisininko, jis negali matyti su savo šeima ir kalbama, kad jis yra kankinamas. Mes matome, kad valstybės saugumo tarnybos pažeidinėja visus įmanomus įstatymus tam, kad persikėtų žmogaus teisų gynėjus. Daugybė jų susiduria su grėsme būti sulaikyti ribojama jų laisvė ir aš norėčiau paklausti komisijos, ką ES padarė tam, kad būtų sureaguota į a, priverstinius dingimus, kai buvo pasirašomas neseniai susitarimas su Junktiniais Arabos Emiratais. Aš taip pat norėčiau paklausti, taip pat, kaip ES galės užtikrinti, kad e, Masuro skundas bus tinkamai išnagrinėtas. Toliau, e, kovos su kibernetiniais nusikaltimais įstatymas buvo pakoreguotas šiemet, ir, e, šia, šią savaitę, atsiprašau, ir tenai buvo sugriežtintos bausmės. Ir todėl norėčiau paklausti, Ar uh, Europos komisija da, e, kels elektroninio da, e, žmogaus teisų gynėjų persekiojimo ir stebėjimo problemą, da, kai bus vykdomas dialogas žmogaus teisų klausimas Junktiniais Arabų Emiratais? Dėkuoju, dabar periname prie spontaniškų pasisakymų ir ponia Farija yra pirmoji kalbėtoja. Ponas Farija. Dėkoju. Ahmedas Mansūras buvo vienas iš paskutiniųjų, kuris išdrįso kalbėti apie žmogus teisų pažeidimus. 2017 metais, kovo mėnesį, jis buvo sulaikytas ir nuteistas kalėti 10 metų. Jam taip pat buvo pritaikyta didžiulė bauda. Jis taikiomis priemonėmis internetu reikalavo visiškai pateisinamų dalykų. Jis ragino surinkti laisvus rinkimus. Jis pasisakė už e, lai, raiškos laisvę. Jis nekėlė grėsmės socialiniai te, a, santvarkai, kaip teigia de, valdžios atstovai. Ahmedas Masūras turi būti paleistas e, nedelsant, kaip ir kiti sąžinės kaliniai. Ir mes norime paraginti Junktinius Arabų Emiratus laikytis tarptautinių įsipareigojimų ir atsisakyti tokių dalykų kaip mirties bausmės taikymas ir taip pat uh, uh, raginame šią šalį uh, užtikrinti asmens teisę į privatumą. Dėkuoju, pirminkė. E, Jungtinė Arabų Emiratai pasiekė labai daug pažangos ekonomikos ir tie mūsų ryšiai taip pat labai tamprų su šia šalimi. Deja, ne visi toje šalyje yra laisvi ir tai nėra gerai. Būtent tokia yra Ahmedo Mansūro padėtis. Jis yra kalinamas todėl, kad norėjo išreikšti savo nuomonę socialinėje žiniasklaidoje. Jis nepritarė vyriausybėje, o vyriausybėje tai nepatiko. Dėl to jis įkalintas labai ilgam laikotarpiui. Jisai net nežino, kada bus paleistas. Labai gerai, kad mes kalbam apie jį šiandieną. Reikia daryti spaudimą Junktiniams Arabų Emiratams ir reikalauti, kad būtų paleistas ir jis, ir e, panašaus likimo asmenys. E, ekonominė pažanga toje šalyje yra didžiulė, tačiau mes turime taip pat užtikrinti, kad pagrindinės laisvės būtų užtikrintos visiems. Pirmiausiai, Mahmedui Mansūrui dėkoju. Labai ačiū. Dabar ponas Marijas, prašau. Dziękuję bardzo, Mr. President. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπως και στις υπόλοιπες Dėkoju. Yra kitų arabų pusėsarių šalių, kur tikros demokratijos nėra. Toks bent jau įspūdis susidaro. Kankinimai, e, kurie taikomi protestuotojams, žmogus teisų gynėjams, e, yra pakankamai dažni, bet tai yra susijęs su bendromis represijomis. Ir be abejo, diskriminuojamos moteris, ir pažeidžiamos darbuotojų teisės. Tebe taikoma mirties bausmė. Manau, kad turime labai ryštingą žinę pasiūsti iš ES Junktiniams Arabų Emiratams. Skerdinės Jemene kur naudojami ginklai eksportuoti iš Europos yra problema taip pat. Mes turime pareikalauti, kad būtų įmamasi priemonių prieš jungtinės Arabų Emiratus, bet tai turbūt ne tik žodžiai. Dėkoju, kolega Kastaldo. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, pagaliau yra kalbama apie Ahmedą Mansūrą. Tai yra tinklaraštininkas labai žinomas, buvo vienintelis neįkalintas laisvas balsas Junktiniuose Arabų Emiratuose. Jis kalbėjo apie žmogaus teisų padėtį savo šalyje. Jis sulaukė dešimties metų įkalinimo bausmės e, vien tik dėl to, kad ko gero e, kalbėjo apie neapykantą, neteisingą informaciją ir panašiai. E, Jungtinių tautų žmogaus teisų taryba, regis, pernelik nereaguoja šią situaciją, tai pakankamai absurdiška. Mes ES irgi elgiamės dviveldiškai, sakome, giname žmogaus teisės, tačiau kita vertus ir toliau teikiame šnipinėjimo programinę įrangą tiems režimams, kurie yra abejotini ir kurie bando izoliuoti tuos kritiškus balsus. Mes sakome, kad reikia paleisti poną Mansūrą ir kitus laisvė, sąžinės laisvės kalinius, tačiau kita vertus turime E, imtis ryštingų žingsnių, turime nustoti ginklus eksportuoti į tas šalis ir tą programinę šnipinėjimo įrangą. Mes negalime ir toliau galvoti, kad galime uždirbti pinigus, kai tuo tarpu nukenčia kiti žmonės. Kolega Polčiak kalbės. Minutė, prašau. Dėkoju, ponia pirmininkė, už suteiktą žodį. Norėjau pasisakyti dėl Ahmedo Mansūro jų užtardamas Tačiau tuo pat metu noriu atsakyti ir kolegai Schaffholder. E, jis sako, kad tas žmogus turėtų ir toliau likti kalėjime. Aš manau, kad tai yra sukrečiantis pareiškimas, kurį padarė Europos parlamento narys. Man atrodo, tai yra tikrai sukrečiantis pareiškimas. Man būtų svarbu konstatuoti tai, kad Persijos įlankos valstybėse žmogaus teisų padėtis blogėja, o mes tylime. Ir štai dabar Junktiniuose Arabų Emiratuose ponas Mansūras yra įkalintas, kankinamas, jis um, negali pasinaudoti savo teisėmis, reikšti savo nuomonę, pasinaudoti advokato paslaugomis ir panašiai. Be abejo, galime. E, privalome skirti didesnį dėmesį žodžiams, kuriuos pasakome ir turime būtinai kovoti šio žmogaus laisvečių. Dėkoju, paskutinis kalbėtus yra kolega Rubikas. Prašau. Dėkoju, pane pirmininkė. Vienas dalykas yra labai svarbus. Žodžio laisvė yra vertybė Europos Sąjungoje. Vyksta diskusijos dėl breksito, dėl laisvo judėjimo ir manau, kad taip pat e, turėtume bendradarbiauti ir su politikais e, Junktiniuose Arabų Emiratuose. Jie turi žinot mūsų vertybės, jie turi turėti galimybę tomis vertybėmis naudotis. Piliečiai to norėtų, jie to laukia. Turime sustiprinti uh, darbus savo kartu su taryba ir turime būti aktyvesni Europos parlamente, turime kovoti už žodžio laisvę. Žurnalistai turi būti laisvi, nes tai praturtina mūsų visų kultūrą. Remdamiesi savo patirtimi, galime pasakyti, kad tai yra geriausias būdas visiems kartu sugyventi. Ačiū. Ir dabar suteiksiu žodį poniai komisariai. Prašau. Dėkui. Pirmininkė, gerbiami nariai, Jungtiniai Arabų Emiratai pirmoji persų įlankos šalis, su kuria ES pradėjo išsamų dialogą žmogaus teisų srityje. Aštuntasis susitikimas vyko e, Liepos pradžioje Budabėje, tai paskutinis susitikimas. Ir nuo 13 metų, kai pirmą kartą sustikome žmogaus teisų dialogė, pastebėjome nemažai pažangos, pavyzdžiui, e, lyčių lygybę bandant e, skatinti ir religinę toleranciją. Nežiūrint to, daugelie sričių, kaip kad žodžio laisvė, susirinkimų laisvė, laisvė į sąžininką teismą, žmogaus teisų gynėjų padėti padėtis, įskaitant atskirius atvejus, kelia susirūpinimą. Ir mes keliame, e, kalbam apie savo susirūpinimą per dialogo susitikimus. Mes e, siekiame užtikrinti didesnį skaidrumą ir tokiu būdu ES siekia taip pat įtvirtinti savo tarptautinius įsipareigojimus. Mes ir toliau akcentuosime tai, kad reikia geriau keistis informaciją. Nežiūrint problemų, nėra kitų alternatyvų bendraujyti toliau šioje srityje, žmogaus teisų srityje. E, per susitikimą Abu Dabėje mes aktyviai Tiksliau, po šio sustikimo mes toliau stebime, kokia yra žmogaus teisų padėtis toje šalyje, įskaitant atskirus atvejus, įskaitant Ahmedo Mansūro tas atvejs yra ypatingas. 2015 e, metais šis žmogus baudonuotas Martin Ellens e, premija ir pernai nutiestas dešimčiai metų kalėjimo už tai, kad, kaip sakoma, skelbiant iškreipytą informaciją ar e, ir skatino neapykantą bei sektorinį susiskaidimą. Mes norime, kad Emiratų valdžia paaiškintų mums, kokia yra jo padėtis, kur jis kalinamas, kokia jo sveikatos e, būklė, taip pat norim informacijos apie apeliacinį procesą. Mes kartuojame ES poziciją apie, dėl žmogaus teisų gynėjų ir žodžio laisvės. Tai atitinka egzistuojančias ES gairias šioje srityje. Taip pat mes ir toliau e, ne. Išlaikysime dėmesį šiam konkrečiam atvejui E, dirbsime su įvairiomis institucijomis. E, mes e, taip pat galvojame apie stabilumą ir saugumą mūsų šalyse partnerėse, bet ilgalaikio stabilumo ir saugumo negalima užsitikrinti, negerbint žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių. Dėkoju. Labai ačiū, gerbimai komisijos nariai. Yra pat pateikta rezoliucijų, o projektai dėl šio klausimo balsuosime dėl jų šiandieną po pusvalandžio. Maždaug, o dabar pereikime prie kito klausimo. Tai yra diskusijos apie masinį uigūrų ir kazahų savališką sulaikymą Sinzengo uigūrų autonominėme regione. Pirmiausiai pasisakys Ponas Butikoferis, prašom, jums pusantros minutės. Jūs esate vienas iš rezoliucijos autorių. Pone pirmininkė, pone komisarė, gerbiami kolegos. Kinijos valdžia sukūrė Sinkčiangę policinės valstybės tvarką. Milijonai E, Kinijos piliečių, kurie yra kazakų ar uigūrų kilmės, buvo įkalinti. Kodėl? Todėl, kad reikia kovoti prieš terorizmą. Jeigu manytume, kad terorizmą šitaip galima įveikti, tai galiausiai labai suklystume. Taip būtent ir paremtume tai, ką sako patys teroristai. Aš manau, kad svarbu yra tai, jog Kinija galėtų daug ką laimėti, elgdamasi kitaip, bet ji nusprendė kovoti su savo piliečiais, kovodama su e, žodžio laisvė. Kinijos valdžia ir toliau nori tęsti savo propagandą, nori savo piliečiams situaciją bloginti dėl to, kad tie piliečiai nesilaiko partijos centro komiteto metronomo nurodymo. Mes turime pasipriešinti tokiems veiksmams ir norėčiau priimti Ilano Toti vardą, tai yra mokslininkas, jis yra uigūras, kuris ir dabar tebesėdi Kinijos kalėjime, praėjo per nelik daug laiko, bet ir tas žmogus kalė tik dėl to, kad išdryso pareikšti savo nuomonę. Ačiū. Kolega Bal Belder, prašau. Ja, dankjewel, meneer de voorzitter. Ik kan me volledig voor... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Užsienio žurnalistai šiomis dienomis tikrai negali lankytis Sinjange, todėl kad Kinijos valdžios mašina tenai tiesiog atlieka eksperimentą. Jie kūrė tenai masinios stebėjimo visuomenę. Tačiau kai kam pavyksta tenai patekti ir būtent iš jų pranešimų mes ir žinome, kokia baisiai yra padėtis šiame regione. Ir uh, Kartais e, saugum, didesnis saugumas gali paskatinti didesnį nesaugumą, nes e, būtent tai ir vyksta šiame regione. Dešimtis tūkstančių žmonių atsidūrė taip vadinamosiose perauklėjimo stovyklose. Tai yra tikrai pasibaisėtina politika nukreipta prieš religinę mažumą. Žmonės priverstinė tvarka da, yra sulaikomi į perauklėmi. Tai yra visiškai nepriimtina. Labai dėkuoju, panas Korautoriu. No... Sugrįžo į mūsų gyvenimo koncentracijos stovyklos, nes kitaip neįmanoma apibūdinti tai, kas vyksta Sinžangė. Sinja, Kinija teigia, kad jį šiame regione kovojo su terorizmo grėsmėmis, tačiau iš tikrųjų da, visos šios priemonės yra reikalingos tik tai tam, kad galima būtų persikioti da, masiškai da, regiono gyventojus, kuriant koncentracijos stovyklas. Maždaug vienas milijonas žmonių savavališkai buvo sulaikyti ir laikomi šiuose kalėjimuose. Jiems taikomos yra kolektyvinės bausmės ir da, a, a, a, psichologinis spaudimas. Šie asmenys nepriklauso pagrindiniai kinų daugumai. Ko toliau galime laukti? Dujų, kamerų, masinių egzekucijų. Akivaizdu, kad Kinija pažeidinėja žmogaus teisės dėl to, kad nieks nedrįsta nieko jai pasakyti. Todėl aš manau, kad kai mes vis daugiau sužinome apie tai, kaip yra pažeidinėjami žmogaus teisės Sindžiangė, aš raginu ES nedelsiant sureaguoti. Reikia pritaikyti tikslinės sankcijas prieš tam tikrus komunistų partijos atstovus, nes tai, kas tęsiasi Čindengė, tikrai yra visiškai nepriimtina. Dėkuoju toliau, ponas Lainin. Gerbiami kolegos, Kinija pastaraisiais metais, pastaraisiais dešimtmečiais e, sulaukė ypatingo ekonominio klestėjimo, tačiau kai kuriems regionams tai nereiškia progreso, tai nereiškia ir progreso žmogaus teisų srityje matome, kad čia netgi buvo žengta atgal. Žmogaus teisų padėtis Kinijoje nėra patenkinama, mes daug rezoliucijų esame prieėmę, prie, nu, nukreiptų prieš žmogaus teisų pažeidimus toje šalyje. Viena iš tų rezoliucijų e, yra susijusi su Sinčiango provincija. Sunku patikėti tuo, ką girdime. Milijonai žmonių patenka į perauklėjimo vadinamasias stovyklas. Mes e, turime pareikalauti Kinijos nutraukti tokią praktiką. Mums yra sakoma, kad visa tai yra daroma siekiant užtikrinti saugumą, kad yra separatizmo ir terorizmo bandymų ir kad kiekviena valstybė be abejo turi užtikrinti savo saugumą ir viešąją tvarką. Tačiau tos kolektyvinės priemonės nukreiptus prie atskirus regionus ir bendruomenės yra neprimtinos. Kinija dėl to praranda pasitikėjimą pasaulyje. Mes manome, kad Švedija ir Vokietija teisingai elgesi, nebe išsiųsdamos iš šalies uigūrų ir kazako, nes tie žmonės bijo dėl savo gyvybės. Kviečiame ir kitas valstybės taikyti šią neišsiuntimo politiką tų žmonių atžvilgių. Mes turime kreiptis į aukščiausiosius valdžios atstovus. Daug valstybių vadovų vyksta į Kiniją, tačiau nekalba apie tuos žmogaus teisų pažeidimus valstybinių vizitų metu. Visa tai yra e, lyg tarp kitko kartais užsimenama ir tiek. Na, galiausiai manau, kad mūsų rezoliucijas bus paremta daugumos kolegų ir kad Kinijos valdžia į ją sureaguos. Ačiū. Dėkuoju, ponas Kučmiu. Well, thank you, uh, Mr. President, Madam Commissioner, colleagues. Sadly, Dėkuoju pirmininkė, kolegos. Labai apmaudu, kad Singdžiangė, Uigūrai ir Kazahai kenčia nuo savališko sulaikymo, kankinimų, religinės, kultūros, e, religijos ir kultūros e, suvaržymų. Ir e, matome, kad apie milijoną žmonių dingo nežymos aplinkybėmis, tai visos šeimos, broliai, seserys, vaikai, draugai dingo, kur, kas atsitiko su tai žmonėmis, jie atsidūrė taip vadinamosi perauklėjimo stovyklose, vaikai atskiriami nuo tėvų. Ir uh, Mes negalime užsimerkti prieš masinius žmogaus teisų pažeidėjimus. Raginu, kad iškart būtų paleisti visi tie, kurie savavališkai sulaikyti, kurie yra internuoto asmenų stovyklose, kurie yra politiniai kaliniai, kaip kad Ilhamas Toti. Ta rezoliucija yra vienas dalykas, mums reikia konkretesnių veiksmų, reikia atsakymų, reikia nepriklausomų tyrimų regione. Dėkoju. E, dabar Pimienta Lopes, paskutinis iš autorių. Dėkoju, pirminkė. Rezoliucija mūsų parengta yra pagrįsta informacijos, kurią teikia JAV esančios struktūros, taip pat žmonės, kurie bando e, savo įnašą įnešti, bet tai yra kišimasis į trečios šalies reikalus ir taip nepadeda žmogaus teisų gynėjams. Mes bandame juos naudotis tarsi svetimomis rankomis kariaudami Afrikoje ir ciniškai kalbame apie terorizmo grėsmės. Europos parlamentas ar parlamentas visiškai neturi teisės pradėti išnekėti apie žmogaus teisės, ekonominį socialinį ar apie ekonominį socialinį vystimąsi Kinijos, apie vaidmenį politinėje arenoje. Tai yra uh, strateginiai žaidimai susijęs su imperialistinėmis užmačiomis. Dėkoju. Norėčiau paprašyti kalbėtojų kalbėti trumpiau, kad vertėjai galėtų suspėti išversti. Dabar ponas Tokė, aš dvi minutės. Pradžioje norėčiau pasveikinti esantį lankytojų ložėje uigūrų atstovą, kuris yra žmogaus teisių e, gynėjas. Gerbiami kolegos, 18 metais e, rugsėjo mėnesį buvo patvirtinti, patvirtinos išvados dėl ES Kinijos santykių. Šis dokumentas akcentuoja strateginę išsame partnerystę tarp dviejų pusių, kuri pagrįsta tokiais principais kaip įstatymo viršenybė, žmogaus teisės, demokratija. Taip pat uh, E, kalbam apie tai, kad reikia tarpusavio pasitikėjimą ir supratimą stiprinti tarp dviejų partnerių. Aš norėčiau kalbėti atsižvelgdamas į tuos e, dokumentus ir priminti, kad daugiau negu milijonas uigūrų ir e, kazahų Sinčiango provincijoje yra uždaryti perauklimo stovyklose. Kinijos komunistinė valstybė ciniškai neigia uh, kad egzistuoja tokios šio laikinės koncentracijos stovyklos. Uigūrų bendruomenė, apie 10 milijonų gyventojų, e, yra sekama, kiekvienas e, narys tos bendruomenės yra sekamas jų persgneužiamos yra pagrindinės kultūrinės, religinės laisvės, nors tai yra šita, tos laisvės yra užtikrintos konstitucija Kinijos. Reikia, kad būtų nutraukta tokia politika, kai bandoma m, išnaikinti uigūrų tapatybę. Partnerystė ir tarpusavio pasitikėjimas turės kokios nors vertės tik tada, kai uh, Kinija užtikrins e, visiems piliečiams, įskaitant e, etninių mažumų atstovus žmogaus teisės ir orumą. Mes turėtume susitelkti ir reikalauti atsakomybės iš Kinijos. Ekonominiai interesai susijęs su strateginė partnerystė negali neleisti mums, užkirsti kelio mums palaikyti sąžiningą dialogą ir kelti reikalavimų dėl e, teisėtų žmogaus teisių. Uh, Dėkoju dabar ponas Kelam, EPP, vieną minutę. Dėkoju komisijos narė. E, Kinėje neturi bijoti e, savo mažūnės e, kinų nacija yra didžiausia pasaulyje. Uigūrų mažuma yra tik 11 milijonų žmonių, bet jie nuolat kenčia nuo persekiojimų. Jų tapatybė yra naikinama kultūra iki vieno milijono e, uigūrų yra indoktrinacijos centruose. Dėl to mes turime raginti Pekino vyriausybę iškart nutraukti savališkus masinius sulaikymus uigūrų ir e, kazahų. Ir taip pat valstybių narių vyriausybės ir komisija turėtų nuolat kelti klausimą apie žmogaus teisų pažeidinėjimus Singdžiango provincijoje aukščiausiojų lygmenių. Mes turime kreiptis į valstybių narių vyriausybės ir, ir reikalauti, kad nebebūtų persekiojami uigūrai ir kazahai valstybėse narėse. Taip pat Reikia kalbėti apie tai su Kinija. Dėkoju. Džiufrida, v, v, v, Ponas Džiufrida socialistų demokratų, ponė Čiufrida, socialistų demokratų partija, e, frakcijos vardu. Kalbame apie aplinkybės, kurios visiems žinomos. Vakarai, tarptautinė bendruomenė tai žino ir ekspertai ES apie tai kalba. Pernelyg dažnai mes apgailestaujame dėl žmogaus teisų pažeidimų daugybėje vietų. Ir šiuo atveju matome, kad uh, kasdien policija imasi represijų, yra fiksuojami e, veidai, sekami telefonai, e, masinis sulaikimas vykdomas, žmonės laikomi koncentracijos stovyklose, bandoma tarsi ištrinti iš istorijos egzistavimą uigūrų. Matome, kad Kinija toliau taiko mirties bausmę apibrėžimas terorizmo taip pat yra labai e, neaiškus, platus, dažnai dėl to galima savališkai teis, e, taikyti įstatymą. ES pasisako už mažumų e, teisų tvirtinimą. Šiuo atveju turime kalbėti apie uigūrų teisės. Trečiosios šalis turi e, e, nagrinėti labai atidžiai pas, e, prašymus suteikti prieglopsti, ypač kai to prašo nacionalinių e, mažumų atstovai. Ponas Dėmes Maker. Kas gali kontroliuoti tironus Kinai, kinų valdžia stengiasi e, paaiškinti žmonėms, ką jie turėtų galvoti. Ir visi, kas nėra kinai, yra persekiojami, e, yra laikomi periauklėjimo taisy, e, stovyklose, bandoma juos išgydyti nuo tariamo, tariamų ideologinių susirgymų. Kinija apsimeta, kad ji atsiveria pasauliu, tačiau iš tikrųjų joje veikia labai nuožmus valstybės aparatas. Kinijai ir dabar tikroji padėtis, tikrą padėtį atspindi žmogaus teisų indekso sąrašas. Mintis turi būti laisva ir niekas negali jos riboti. Pan Pat, prašau, vieną minutę. Labai dėkuoju, toliau ponas Pat. Dėkuoju. Pastaruoju metu tarptautinė bendruomenė vis mažiau dėmesio skiria žmogaus teisų pažeidimams Kinijoje dėl pragmatinių priežasčių. Šalis, kuri pretenduoja būti ekonominė supergalybė, negali pažeidinėti savo žmonių teisų. Anot jungtinių tautų, daugiau nei vienas milijonas uigūrų laikomi yra masinio sulaikymo stovyklose. Jie negali bendrauti su šeimos nariais. Šeimos nariai dažnai net nežino iš vis, kur jie yra laikomi ir ar, ar jie yra gyvi. Yra renkami DNR pavyzdžiai, skenuojami mobiliai telefonai, stebimi automobiliai, visur yra dėgiamos stebėjimo kameros. Taigi tai yra tie ženklai, kad žmonės yra persekiojami. Bet o Kinijos valdžia sulaiko savavališkai asmenės ir jos laiko perauklėjimo stovyklose ir neskelbia, ir neskelbia informacijos apie tai, kas yra laikomas tuose stovyklose. Kinė turi laikytis tarptautinių įsipareigojimų kurį ji prisėmė pasirašydama tarptautinės žmogaus teisų sutartis. ES savo susitikimuose su uh, uh, Kinija visais ligmenimis turi kelti šias problemas. Grazie, Presidente. Nessuno osava proferire una sola parola. Dėkoju, ponė pirmininkė. Niekas apie tai atrodo nekalbėjo, visi bijojo pasakyti, ką nors klaidingo. Dėstytojas Ilhamas Stoti buvo irgi išsiųstas į tas koncentracijos, ar tas vadinamasis perauk, į tą perauklimo stovyklą. Yra milijonai uigūrų ir kazakų, kurie sulaikyti savavališkai. Dėl skaičių mes nesame tikri, juolab, kad tų kalinių oficialaus sąrašo registro nėra. Tos stovyklos egzistuoja, tai yra faktas. E, kaip ir žmogaus teisų pažeidimai. Jų daug. Žmonės dinksta. E, dinksta žmogaus teisų gynėjai. Įmamasi veiksmų kovoti su diasporos nariais, įskaitant mūsų šalyse. Žmonės e, tiesiog suimami, baudžiami už neva organizuojamus maištus. Mums tenka moralinė pareiga kovoti už tai, kad žmonės esantys stovyklose būtų išlaisvinti. Tos stovyklos turi būti panaikintos. ES neturi laikytis tos gėdingos politikos ir su Kinė elgtis taip, lyg nieko nebūtų, lyg viskas būtų kaip visada. Dabar žodis ponui Schaffhauser. Minutė. ENF frakcijos vardu. Sinkčiango provincija, kurioje esu buvęs prieš 20 metų, e, nuo seno yra ginkluoto separatizmo vieta. Ten yra įvykdyta daug išpolių ir e, ten e, veši toks kovingas islamizmas. Esant tokiom sąlygom, kokiagi valstybė neprižiūrėtų tos, tų ekstremistų ar ekstremizmo veiksmų. Ta ir daro Kinija. Tačiau tie, kurie kalba apie koncentracijos stovyklas, kur yra 2 milijonai žmonių ir apie tai kalba jungtinių tautų e, diskriminacijos eliminavimo komiteto vadovas, e, tai vis, vis, visi tie teiginiai yra e, neteisingi, nėra jokių įrodymų. 2 milijonai ar milijonas. Tai yra pusė Paryžiaus gyventojų. Iš čia ir, ir kilo tas mitas, kad žmonės masiškai sulaikomi, areštuojami. Tai yra neteisinga žinia, turėtumėt su ją kovoti, o ne savo rezoliucijos būdu tą žinią platinti dar toliau. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū, kolega Kelly. Eh, Mes šiandien girdime vis dažniau apie tai, kad Kinijos valdžia nesilaiko žmogaus teisų ir persikėjo savo asmenys, ypač tautinių mažumų atstovus. Aš e, da, labai griežtai smerkiu e, savavališkus e, tautinių mažumų ir kitų asmenų sulaikymus. Smerkiu tai, kad da, yra renkama masiškai as, rengiami asmens duomenės. Uh, ES turi naudotis e, visais politiniais ligmenimis tam, kad aiškiai pasakytų Kinijai, ką e, galvoja apie šią situaciją. Ir turime daryti viską, kad užkirstume kelią tolesniam situacijos pablogėjimui. Aš taip pat raginu, kad visi savavališkai sulaikyti būtų paleisti. Laisvė ir religinius įsitikinimus į e, laisvus susirinkimus turi būti atkurta ir apsaugota būtina reikalauti, kad būtų gerbimo žmogaus teisės, viršinybės, teisės viršinybės principas ir demokratija. Būtent šiais principais turėtų būti pagristas ES ir Kinijos bendradarbiavimas. Ir kai Kinija jų nesilaiko visų šių principų, mes turime aiškiai tai pasmerkti. Taigi aiškiai smerkime tai, kas vyksta Sindžiango autonominėme regione. Aš atsiprašau. Ponas Polčikas kėlė mėlynąją kortelę. Aš atsiprašau, aš nesupratau, kodėl jūs kėlėte tą kortelę. Aš galvoju, kad jūs norėjote da, pasisakyti dėl to, ką pasakė ankstesnis kalbėtojas. Dabar tu, ponas Tremoza, vieną minutę. Gerbėjai kolegos, aš džiaugiuosi, kad yra parengta ši rezoliucija dėl masinio savavališkų uigūrų ir kazahų sulaikymo Sinžiango uigūrų autonominėme regione. Aš taip pat norėčiau paskel... pasveikinti uigūrų pasaulio kongreso pirmininką. Teisės viršinybės principas demokratija ir žmogaus teisės. Štai tokiais principais turi būti pagristas ES ir Kinijos bendradarbiavimas. Šioje rezoliucijoje yra pasmerkiamas vis labiau slopinantis režimas, kuris persikėjo tautinių mažumų, ypač uigūrų uigūrų ir kazahų atstovus šiolakinėje Kinijoje. Mes raginame Kinijos valdžią nedelsiant nutraukti masinio sulaikymo, savališko sulaikymo asmenės ir uždaryti visas stovyklas, kuriuose šiuo metu kali dešimtis tūkstančių žmonių. Be to, tarptautinės Tibetai turi būti įleisti į Sinjango ir Tibe, Tibeto regionus. Uh, Ilham Tohi taip pat turėtų būti paleistas. Kinija yra uh, didi šalis. Šioje šalyje uh, yra labai daug tautinių mažumų, uigūrų iki tibetiečių. Kinija neturėtų jų bijoti, ji turėtų pripažinti jų teisės ir jas gerbti. Taip, Kinija bus dar didesnė šalis. Laisvė uigūrams reikš ir laisvė Kinijai. Ponas Parker. Pone Parker. Dėkoju. Kinija yra nepaprastai svarbi tarptautinė globėja ir jos svarba tik tai didės artimiausioje ateityje. Jie taip pat yra labai svarbi Junktinių tautų saugumo tarybos narė. Tai, taigi jie turėtų da, to nepamiršti. Ir mes matom, kad jungtinės tautos užtikrina didesnį saugumą visame pasaulyje, bet e, tam tikros šalės nesilaiko žmogaus teisų. Ir kai toks, tokia svarbi pasaulio žaidėja ne, negerbė žmogaus teisų, tik tai tai tik tai pakenkia visai mūsų tarptautiniai bendruomeniai. Mes visi suprantame, kad reikia kovoti su radikaliu e, islamišku terorizmu, tačiau panašu, kad Kinė Sinjango regione peržengė visas ribas. Ji pradėjo iš esmės persikioti Sinjango gyventojus. Kinė turi nuspręsti, kokią ateitį mes visi kartu kursime. Ar, ir ta ateitis turi būti kuriama uh, atsižvelgiant į žmogaus teisų pagarbos principą. Mes matome, kad Kinijoje rimtai pažeidinėjamos žmogaus teisės ir pastraisiais metais situacija pablogėjo. Kinija vėl e, lab, vis labiau persekioja religinės e, mažumas, grupės, kaip kad uigūrai, kazahai, tibetiečiai. Matome, kas vyksta uigūrų autonominėme regione. Masiškai žmonės e, talpinami perauklėjimo stovyklose ir tai yra tarsi juodosios skylės, iš kurių žmonės nebe grįžta. Dėl to labai sunku yra įvertinti, kiek tose juodosiose skėlėse yra dabar žmonių. Ir kiekviena uigūrų diasporos šeima e, gali pasakyti, kad vienas jo šeimos narys yra dingęs. Ir reikia iš esmės ištirti tokius atvejus, tai yra vienintelis kelias mums veikti. Dėkoju, ponas Hetmanas, vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė. Ponios ir ponai, padėtis Uigūrų ir Kazachų e, Singdžiango provincijos šiaurės vakaruose yra e, visai teisingai apibūdinta kaip kultūrinis genocidas. Uigūrai kišami į perauklėjimo stovyklas, jų vaikai yra atskiriami nuo šeimų ir ta, e, apgyventinami vaikų namuose. Vienintelis tikslas - sugriauti tos mažumos kultūrinę tapatybę. 2017 metais 5000 vaikų buvo nuvežti 45 vaikų namus, 30 milijonų dolerių Kinija panaudojo pastatyti tiems namams vaikų namams. Ir matome, kad bandoma gniaužti tautinės mažumas apie tai rašo naujausioje ataskaitoje Human Rights Watch mes turime reikalauti, kad Kinijos vyriausybė iš karto uždarytų tokias stovyklas, paleistų politinius kalinius ir nustotų persekioti etnės mažumas. Taip pat žurnalistai bei tarptautiniai stebėtojai turėtų turėti galimybę e, nuvykti ten ir įvertinti padėtį vietoje. Dėkoju dabar papildomi pasisakymai. Turime labai nedaug laiko, taigi prašau kalbėti trumpai. Pirmasis pasisakys ponas Polčiukas. Vertėjai atsiprašo, šiek tiek problemų kilo techninių, negalime kol kas išversti. Pirmininkas, atsiprašau, kilo problemų dėl vertimo. Pone Šafhauzeri. Ir er, Pone Lopes, iš jungtinių kairiųjų jūs išreiškite nuomonę, kad Europos parlamentas neturi teisės kalbėti apie žmogaus teisės Kinijoje. Ponas Schaffhauseris ir jungtiniai kairiai galbūt dabar priklauso vienai grupiai politiniai. Turime kalbėti apie kazahus ir uigurus. Matome, kad vyksta etninis karas. Mes turėtume pasisakyti už mažumų teisės, remti mažumas. Vykdami į Kiniją e, visais lygmenimis turime kalbėti apie tai. Dabar ponas Kan, vieną minutę. Dėkuoju, pirmininkė. Jeigu kienos šalis kita 11 e, milijonų žmonių įkištų į koncentracijos stovyklas ir uh, 11 milijonų žmonių priverstų gyventi e, suvaržytai, nebūt, paneigtų visas tos, mažumų, tos grupės žmonių teisės, mes kalbėtume apie genocidą, bet dažnai bijomasi kalbėti apie tai garsiai dėl to, kad bijoma, jog Kinė pritaikys ekonominės sankcijas. Mūsų rezoliucija yra uh, ne galbūt didelis proveržis. Paprasčiausiai mes išreiškėme susirūpinimą, bet reikia, kad būtų imtasi visų priemonių ir siekiama įtikinti Kinijos valdžią uždaryti visas stovyklas ir nustoti, nutraukti e, uigūrų persekiojimą. Reikia kalbėti apie sankcijas e, tiems, kurie atsakingi už uigūrų persekiojimą ir už koncentracijos stovyklų įrengimą 21-ame amžiuje. Mes turime veikti, kad užkirstume dar vieną nelaimę pasaulyje. Dabar ponas Auštrevičius. Pirmininkė, komisijos narė, kolegos Uigūrų ir Kazahų mažumos e, persekiojamos Kinijoje, o tarptautinė bendruomenė pernelyg ilgai nekreipė į tai dėmesio. Šimtai tūkstančių žmonių, pirmiausiai musulmonų, laikomi koncentracijos stovyklose, yra kankinami, neleidžiama jiems uh, išpažinti savo religijos, uh, palaikyti kultūros persekiojama, kitaip tariant, jų religija ir e, kultūra. Ir tai vyksta koncentracijos stovyklose 21 amžiuje. Gūrai ir kazahai turi, turi teisę gyventi nepriklausomą gyvenimą, turi turėti teisę išpažinti savo religiją, įsitikinimus, palaikyti kultūrą. Dėl to aš raginu ES kelti šį klausimą, reikalauti, kad tos stovyklos koncentracijos būtų uždarytos. Tas turi būti daroma visuose politiniuose e, susitikimuose su Kinija, nes tai yra ypatingai politinė prasme jautri tema. Ačiū. Dėkoju. Pone pirmininkė, atrodo, tampa norma, kad kai kalbame apie Kiniją, kalbame ne tik ne kažkokiu ypatingu dalyko, dėl to, kad vis dažniau yra e, priimamos rezoliucijos ar diskutuojama dėl savavališkų sulaikymų, dėl teisių pažeidimų, dėl pagrindinių laisvių suvaržymo ir panašiai. Tai štai, apie ką mes kalbame šio prezidento kadencijos metu daugiausiai. Kinija, man atrodo, yra autoritarizmo čempionė dabar e, greta Rusijos. Situacija pablogėjo nuo tada, kai į valdžią atėjo būtent šis Kinijos prezidentas. Represijos tęsiasi, o tuo tarpu, kai žmonės tik tai taikiai reikalauja, kad būtų taikomi teisinės valstybės principai. Uigūrai, kazahai ir dažniausiai e, musulmoniškosios mažumos šioje mūsų aptariamoje provincijoje patiria valdžios smurtą. E, ES turėtų ryštingai pasmerkti tokią praktiką ir paraginti Kinijos vyriausybę nutraukti tą tokią veiklą, kuri yra neprimtina tarptautinės teisės požiūriu. Ačiū. Dėkoju, ponia Šoidrova. Minutė. Gerbiami kolegos, ponė pirmininkė, ponė komisarė, kaip girdėjome, Sinčiango provincijoje situacija yra tikrai kelianti nerimą milijonas žmonių gyvena e, perauklėjimo stovyklose. Sinčiangas yra didžiausias kalėjimas visame pasaulyje. Žmonės dažnai, e, sakoma, ten remia terorizmą. Ir aš manau, tai yra puikus pavyzdys to, kad e, kovos su terorizmu argumentu yra piknaudžiaujama tam, kad būtų galima žmonės laikyti kalintus ir juos persekioti. Yra masinių protestų e, uigūrų pavyzdžių, kad e, kai tas judėjimas apėmė teritoriją nuo šiaurės iki pietų, kaliniai buvo perkelinėjami. Ir tas kalinių perkelinėjimas primena stalinizmo represijas ir stalinizmo stilių kovojant su pasipriešinimu. Tiesiog turėtume kreiptis į Kiniją, kad e, pasibaigtų uigūrų persekiojimas yra taikomos e, sankcijos, turėtų būti taikomos tikslinės sankcijos žmonėms, kurie atsakingi už tų represijų dėkimą. Pirmininkas dėkoju, norėjau paraginti kolegas e, leisti mums ramiai tęsti diskusiją. Kvieščiau visus tyliai sueiti į salę. O dabar kolegai Šulce žodis. Minutė, prašau. Dėkoju. Džiaugiuosi rezoliucija, kuri išreiškia mūsų susirūpinimą dėl žmogaus teisų padėties Kinijoje. Žmogaus teisės turėtų būti tas aspektas, apie kurį kalbama santykiuose tarp ES ir Kinijos. E, aš manau, kad rezoliucija yra geras dalykas. Žurnalistai ypatingai yra persekiojami ir neturi teisės rašyti apie tas koncentracijos stovyklas. Jeigu tai būtų skirting, kita šalis, ne Kinija, mes būtume pareiškiau susirūpinimą, bet kad kalbame apie Kiniją, dažnai apie tai kalba apie atsargiai arba išvystylime. Mm, manau, kad ES turi diskutuoti apie tokius atvejus ir kad mes tikrai pareikštume savo susirūpinimą dėl žmogaus teisų padėties Kinijoje. Tikiuosi, kad ši rezoliucija uh, padės tiem žmonėms e, išlikti laisviems. Ačiū. Labai dėkoju. Toliau kalbės komisijos narė ponia Bienkovska. Ir aš norėčiau, kad visi pasiklausytumėt komisijos narės pasisakymo, taigi prašau tylos. ES atidžiai stebė padėtį Sinčiangi, mes esame labai susirūpinę dėl pranešimų, patikimo pranešimo apie tai, kad labai rimtai blogėja žmogaus teisų padėtis šiame regione. Pirmininkas, kolegos, prašau tylos tam, kad jūs galėtumėt pasiklausyti labai svarbaus komisijos narės pareiškimo. Stebi, rasizmo panaikinimo komitetas stebi padėtį ir mes esame susirūpinę dėl pranešimo apie perėklimo stovyklas, kuriuose laikomi uigūrų ir kitų tautinių mažumų atstovai. Taip pat esame susirūpinę dėl to, kad kartais uigūrai gražinami į Kiniją be jų sutikimo. Mes raginame Kiniją konstruktyviai atsižvelgti į nediskriminavimo komiteto rekomendacijas. Mes taip pat e, žinome iš ES piliečių uigūrų kilmės, e, kad labai sunku jiems gauti informaciją apie savo giminaičius e, gyvenančius Kinijoje. Ir žinome taip pat, kad Kinė draudžia žmonėms išvykti iš Kinijos. Esame labai susirūpinę dėl uigūrų saugumo ir kitų tautinių mažumų atstovų saugumo tais atvejais, kai jie sugrįžta į gimtinę. Ir e, matome, kad vis dažniau yra e, pra, pateikiami šių asmenų prašymas suteikti jiems tarptautinę apsaugą ir reikia atsižvelgti į negražinimo principą tokiais, at, atžvilgi, tokiais atvejais. 2017 m. Liepos mėnesį įvyko žmogaus teisų dialogas su Kinėje ir mes kalbėjome apie, žmogu, apie žmogaus teisų teisės ir tautinių mažumų teisės. Mes norėtume apsilankinti Sinčiang regione ir norim, kad būtų leista pamatyti tas stovyklas mums ir kitoms tarptautinėms organizacijoms. Junktinių tautų vyriausioji komisarė žmogaus klausimas turi turėti visišką prieigą prie visų renginių visame regione. Visos žmogaus teisės, įskaitant laisvę į paminties raišką, religinius įsitikinimus, judėjimo laisvę, į susirinkimus, į tinkamą teismo procesą ir teisę į nediskriminavimą turi būti užtikrintos Sinčiang regione ir visame, visoje šalyje. Kinė turi laikyti savo tarptautinių įsipareigojimų ir nacionalinių teisės aktų atliekant periodinę žmogaus teisų padėties priežiūrą yra galimybė mums kartu su Kinija ir kitais tarptautiniais partneriais aptarti žmogaus teisų problemas šioje šalyje. Dėkoju. Chciałbym bardzo przeprosić e, panią komisarz e, za zachowanie. Norėčiau atsiprašyti gerbiamos komisijos narės e, dėl mano kolegų elgesio kartais lengviau daryti politinius pareiškimus, o ne mandagiai elgtis. Esu e, sulaukęs rezoliucijų projektų, balsuosime dėl jų e, nedelsint. Pereiname prie balsavimo. So, Kolegos, pradėkime balsavimo procedūras. Matau, kad visi norite kuo greičiau jau išvykti namo. Ponas Vijoti nori pasisakyti pradžioje. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau pranešti apie tai, kas šį rytį vyko Italijoje. Laikraštis išspausino tokią antraštę. Piktis e, Neapolėje dėl. Italija sugrįžo cholera, kurią atnešė migrantai. Tai yra visiškai neteisingas teiginys, jisai skatina neapykantą, tai yra skandalinga ir gėdinga. Šagėdin? You, Dėkoju, ponė Bijoti. Aš noriu e, priminti Jums apie 162 e, mūsų darbo tvarkos taisyklių straipsnį. E, per diskusijas dėl e, neofašistinių judėjimų ponas Pasku mano mikrofoną išjungė praėjus pusėje minutės po mano pasisakymo pradžios dėl to, kad aš kritikavau jo kolegą ir tai yra neteisinga. Dėkoju, pasižymėjome jūsų pastebėjimą. Dabar Pradėkime balsuoti. Norėčiau, kad balsuotume pirmiausia dėl rezoliucijos, dėl uh, žiniasklaidos e, laisvės padės blogėjimo Baltarusijoje, konkrečiai Hartijos 97 atveju. Kas už šią rezoliuciją prieš susilaikė patvirtinta. Toliau padėtis Junktiniuose Arabų Emiratuose, ypač žmogaus teisų gynėjo Ahmedo Mansūro padėtis. Vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kitas balsavimas - masinis uigūrų ir kazahų savavališkas sulaikimas Siunzengo uigūrų autonominėme regione. Kas už rezoliuciją? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Toliau. Pono Koelio pranešimas viešųjų pirkimų strategijos dokumentų rinkinys. Vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Sveikiname pranešėją. Pono Fos pranešimas ES bendarbiavimo būdžiamosios teisenos srityje agentūra Eurojustas. Siūloma atmesti komisijos pasiūlymą 195 pakeitimas, tai yra kas už atmetimą, kas prieš susilaikė atmestas pasiūlymas. E, toliau laikinas sustarimas, vardinis balsavimas. Prašom balsuoti, balsavimas pradamas. The vote is closed. It's... Balsavimas baigtas, patvirtinta. Sveikiname, ponė Fos. Toliau ponios Grisbek pranešimas nutarimų šalį ir konfiskuoti turtą tarpusavio pripažinimas. Vėlgi pateiktas pasiūlymas atmesti komisijos pasiūlymą. 146 e, pakeitimas, kas už šį pasiūlymą prieš susilaikė atmestas pasiūlymas. Atmetimas atmestas, sako pirmininkė. Toliau laikinasis sutarimas. Prašom balsuoti vardiniu būdu. Balsavimas pradedamas. Baigtas. Patvirtinta. Sveikiname ponę Grisbek. Kitas balsavimas pranešimas, kurį parengė ponė Koratsa Bild, laisvas nesmens duomenų įdėjimas Europos Sąjungoje. Pranešėja Koratsa Bild nori pasisakyti. Prašom. Mes ES turime panaikinti kliūtis laisvam duomenų judėjimui. Penktąją laisvę vidaus rinkos teigiame, kolegos, tai yra esminis pokytis plėtojant skaitmenę ekonomiką. Tai yra pavyzdys, kaip ES gali pasiekti rezultato. Aš norėčiau padėkoti Jums visiems už bendradarbiavimą ir paramą. Dėkoju. Dėkoju, ponia Koratsa Bilt. Laikinasis sutarimas, dėl jo balsuojame vardiniu būdu. Vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Šis esminis pokytis patvirtintas. Toliau ES indėlis rengiant jungtinių tautų teisiškai privalomą žmogaus teisų priemonę tarptautinėms bendrovėms. Pirmiausiai balsuosime dėl e, vystimosi komiteto pasiūlymą dėl rezoliucijos. Balsuojame pagal pastraipas. Dešimtoji pastraipa, kas už pirmąją dalį. Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. Antroji dalis, kas už. Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. Gerai, aišku, antroji dalis dešimtosios pastraipos pasitikrinkime. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 14 pastraipa, 3 dalys. Originalaus teksto kas už pirmąją dalį, prieš, susilaikę, Patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaikę, patikrinkime. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Trečioji dalis. Kas už, prieš, susilaikę, Patikrinkime. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 19 pastraipa dvi dalis. Pirmoji kas už, prieš, susilaikę. Man atrodo, kad patvirtinta. Antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patikrinkime. Antroji dalis. 19 pastraipa, antroji dalis. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Taip, patvirtinta. Toliau visa rezoliucija. Kas už? prieš, susilaikę. Man regis, kad atmesta. Patikrinkime. Prašom balsuoti. Balsavimą baigiame. Patvirtinta. So um, Tokiu būdu kiti pasiūlymai dėl rezoliucijos tos pačios atkrenta. Balsuojame dėl kito klausimo padėtis Jemene. Pirmiausia, septynios frakcijos pateikė rezoliucijos projektą ir ponas Tanokas paprašė žodžio, kad galėtų pristatyti e, trečiai pastraipai žodinį pakeitimą. neįsijungėte mikrofono. Atrodo, kad buvo jungtas. Sveiki, dėkoju pirmininkė. Norėčiau, kad būtų po trečios pastraipos rašyti tokie žodžiai. Smerkime tai, kad Husiai e, Saudo Arabijos taikinius, įskaitant e, civilinės teritorijas, apšaudo Irane pagamintomis raketomis ir taip pat, kad naudojamos sausumos minos, kurios uždraustos tarptautiniu mastu. Dėkoju. Ačiū, ponia Tanokai. Ir kas nors prieštarauja šiam pakeitimui žodžiu? Nematau. Taip. Daugiau negu 40 kolegų priešinasi, negalime balsuoti dėl šio pasiūlymo. Dabar 20 pastraipa dvi dalys. Pirmoji e, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Antroji dalis taip pat vardinis balsavimas. 20 pastraipa, antra dalis prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 13 pastraipa, originalusis tekstas, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. T konstatuojamoji dalis, dvi dalis, pirmoji kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar balsuosime dėl visos rezoliucijos, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta Patvirtinta. Visi kiti pasiūlymai dėl rezoliucijų atkrinta. Kitas klausimas - kova su sukčiavimu muitų srityje ir nuosavų ES išteklių apsauga. Biudžeto kontrolės komitetas pateikė pasiūlymą dėl rezoliucijos. Pirmoji pastraipa, pirminio teksto, vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Aštuntoji pastraipa, pirminis tekstas, vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Devintoji pastraipa, vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dešimtoji pastraipa, vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dvyliktoji pastraipa, dvi dalis. Pirmoji vardinės balsavimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Antroji dalis, vardinis balsavimas taip pat, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Balsuosime dabar dėl visos rezoliucijos. Taip pat vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Balsavimas baigėsi, labai dėkoju. So, colleagues, we... Na kągi kolegos, dabar aš siūlyčiau pereiti prie balsavimo motyvų paaiškinimo procedūros ir aš norėčiau kreiptis į visus, prašydama pratesti uh, savo pokalbius už šios salės ribų. Na kągi, pirmiausia, mes kalbėsime apie viešųjų pirkimų strategijos dokumentų rinkinį. Pranešimą dėl šios temos parengė ponas Koeldo. Žodis vienai minutė sutikimas ponui Rory Palmer. Kolega Palmer, Kolega Palmerį, prašau. Panašu, kad jo nėra salėje. Gerai. Tuomet Toliau žodis sutikimas Monikai Makovei. Prašau. <clears throat> Uh, mulțumesc. Licitațiile trucate, conflictele de interese generează pierderi de peste două miliarde de euro pe an. Uh, acestea, toți acești bani sunt uh, din buzunarele cetățenilor europeni. De asemenea, există. Kasmet dėl interesų konflikto prarandamos didžiulės sumos pinigų - milijonai eurų Tai yra tie mokesčių mokėtojų pinigai, kurie jiems ir priklauso. E, viešųjų pirkimų skaitmeninimo sistemos įvedimas buvo atidėtas birželį, valstybės narės jau turėjo naudotis tą skaitmeninę platformą. E, jos įdėgymas būtų labai svarbus kovojant su korupcija valstybėse narėse. Bus naudojamasi ir tai būtina, kad būtų naudojamasi kuo greičiau skaitmeniniais, e, skaitmenimis formomis. E, būtina taip pat sutvarkyti nacionalinius sutarčių registrus bei europinius sutarčių registrus. E, skaitmeniniai viešieji pirkimai bus skaidresni, e, sumažės biurokratijos, supaprastės procedūros ir tai padės tinkamai išleisti mokesčių mokėtojų pinigus. Ačiū poniai Makovėjai, kalbės kolega Džambatski, jis galės paaiškinti savo balsavimo motyvus. Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги. Dėkuoju. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbėjai kolegos. Aš balsavau už pranešimą, kurį parengė kolega Koelio. Komisija dar 2014 metais patvirtino dokumentų rinkinį ir valstybės narės susiduria su įvairiomis problemomis įgyvendinamos šį dokumentą. Bet aš žinome, kad kai kurioms valstybėms narėms buvo pritaikytos net sankcijos. Tai parodo, kad mums reikia naujos priemonės, kurie geriau atsižvelgtų į valstybių narių ypatumus Be to, mums reikia, kad įgyvendinimo taisyklės būtų lankstesnės. Ir aš manau, kad šis dokumentų rinkinys suteikia mums galimybę taip pat modernizuoti viešųjų pirkimų sistemą. Aš pritariu šiam dokumentui, todėl kad internetu bus kelbiama daugiau informacijos, kurią galės naudotis visi, skaitant ir mažas ir vidutinės įmonės. Aš manau, kad tai tikrai bus naudinga, viešieji pirkimai bus vykdomi geriau, veiksmingiau ir skaidriau. Ir tai bus naudinga visiems piliečiams. Dėkoju ponui Džembatski. Toliau Jose Inacio Farija. Prašau žodės jums, ponė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti Karlos Koelio parengus puikų pranešimą, kuris padės mums sutaupyti labai daug mokesčių mokėtojų pinigų, bet to jis taip pat padės mums užtikrinti kokybiškas viešasias paslaugas ir jis atitinka mūsų moralės principus. Ir mes žinome, kad labai dažnai vykdant viešus pirkimus norima pasirinkti tuos projektus, kurie yra pagristi žemiausią kainą ir pamirštame apie socialinius ir su tvarumu susijusius darbų aspektus ketverius metus mes dirbome ir dabar turėsime viešųjų pirkimų sistemą, kuri numato galimybę naudotis elektroninėmis priemonėmis Ir aš manau, kad tai padės mums geriau išnaudoti vidaus rinkos potencialą. Be to, ši sistema užkirs kelią neatsakingai e, praktikai, kurią mes, pavyzdžiui, stebėjome Portugalijos e, sveikatos priežiūros sistemoje. Aš manau, kad mes turime visus e, nesažiningus atvejus pasmerkti ir tikiuosi, kad kad šis pranešimas pasitarnaus tam, kad viešieji pirkimai vyktų skaidriau ir veiksmingiau. Dėkoju. Dabar norėčiau sutikti žodį ponui Nekov. Gerbėmėji kolegos, viešieji pirkimai yra būtini tam, kad mes galėtume visose valstybėse narise plėtoti socialinę infrastruktūrą. Aš e, taip pat manau, kad e, šiuo metu visuomet remiamas yra žemesnės kainos principų pasirinkant e, projektus. Tai nėra gerai, nes tai yra naudinga stambesniems įmonėms. Ir toks požiūris, kai, tai yra, kai remiamasi tik tai žemesnės kainos principų, uh, gali turėti net pražutingų padarinių, kaip neseniai, pavyzdžiui, įvyko Bulgarijoje, kur žuvo net 18 žmonių. Ir viešieji pirkimai da, naudojami įvairiais atvejais, net ir tuomet, pavyzdžiui, kai sprendžiame, kas tieks vaisius ar pieno produktus mokykloms. Ir aš džiaugiuosi, kad numatyta yra elektroninė viešųjų pirkimų sistema ir numatytos sankcijos už sukčiavimą. Dėkuoju. Toliau periname prie Axel Foss pranešimą dėl ES bendradarbiavimo būdžiamosios teisinos rytėje agentūros su Eurojusto. Po, žodis sukimės poniai Makovei. Dėkuoju. Terorismul. Krimin... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Prekyba narkotikais, žmonėmis Visi šie, visus šios nusikaltimus vykdo tarptautinės organizuotos grupuotės ir būtent todėl Eurojustas turi turėti daugiau galio, tam galėtų paskatinti tikrą teisės saugos pareigūnų bendradarbiavimą. Europos Sąjungoje. Jis taip pat turėtų padėti mums geriau vykdyti tyrimus tuomet, kai juose dalyvauja trečiosios šalis. Šis dokumentas, mano galva, patobulins galiojančią sistemą. Dėkoju. Dėkuoju, ponė Makovei. Šonkelė toliau, prašau. Aš džiaugiuosi, kad yra parengtas šis pranešimas ir džiaugiuosi taip pat, kad siekiama sustiprinti bendradarbiavimą baudžiamosios teisinos rytyje. Dėkuoju taip pat ir kolegai už jo darbą. Nusikalteliai ir naudojasi vis sudėtingesniais metodais ir todėl ir mūsų da, teisėjas auga turėtų naudoti šiomis priemonėmis ir aš džiaugiuosi, kad ši agentūra galės padėti mums geriau pažaboti tarptautinį nusikalstamumą. Pinigų plovimas, priekyba žmonėmis ir narkotikais yra nusikaltimai, kurie nepripažįsta sienų ir todėl Eurojustas turi turėti galimybę geriau keistis informaciją su visomis valstybėmis narėmis, kartu užtikrinant asmens duomenų apsaugą. Uh, Vykdomoji valdyba turėtų taip pat e, užtikrinti geresnį Eurojustą valdymą ir taip pat numatyti geresnį nacionalinių parlamentų priežiūrą. Šis dokumentas bus labai svarbus mano rinkėjams ir visiems ES piliečiams. Todėl aš labai džiaugiuosi, kad mes žengėme pirmin, stiprindami Europos baudžiamojo bendradarbiavimo klausimus. Dėkoju. Dabar dėkoju. Pereisime prie ponios Koratsa Bild pranešimo. Tai yra laisvas nesmens duomenų judėjimas Europos Sąjungoje. Kolega Sošners, prašau. Panašu, kad kolegų salėje nėra. Tad žodis poniai Makovėjai, kitai mūsų kolegijai. Dėkoju, ponia pirmininkė. Aš balsavau pritardama šiam dokumentui, kadangi jo dėka siekiama užtikrinti pusiausvyrą prie neasmens duomenų prieigos ir duomenų, kurie turi poveikį viešajam saugumui. Reglamentas sugriauna kai kurios barjerus. Yra dar tokių barjerų, kurie niekaip nėra pagristi, kurios buvo numačiusios nacionalinės valstybės, pavyzdžiui, dėl duomenų lokalizavimo. Visą tai tam, e, kad būtų galima užtikrinti geriau protekcionizmą, kurio šiaip neturi būti vidaus rinkoje. Be abejo, tarp valstybinius duomenys reikia tinkamai tvarkyti būtina atsisakyti piknaudžiavimo praktikos. Šias problemas kaip tik ir išspręs tas tekstas. Tai yra didžiulis žingsnis pirmin ir bus galima atverti kelią į naujas galimybės ekonominių santykių srityje. Ačiū poniai Makovėjai. Suteiksime žodį kolegai Piotrovski. Dėkoju. Šiandien mes balsavome dėl parlamento reglamento susijusių su laisvu nesmens duomenų judėjimu Europos Sąjungoje. Labai svarbis rytis, būtina nepamiršti ekonomikos skaitmeninimo aspekto tekste yra numatytas principas, kuris leidžia tinkamai apdoroti ne asmens duomenys, bet kur ES be e, nereikalingų ribojimų. Tai yra esminis dalykas. Mano supratimu svarbiausia yra visuomenės saugumas, į jį reikia atkreipti didžiausią dėmesį. Kaip ir kiti kolegos iš mano e, frakcijos, aš pritariau šiam rezoliucijos tekstui. Ačiū. Dėkoju ponui Petrovskijai, sako pirmininkė. Dabar E, kolega Nekov pasisakys. Prašau, dėkoju, ponė pirmininkė. E, šiuolaikinėme pasaulyje naudojamės naujomis technologijomis, jų greitis didžiulis ir turime užtikrinti, kad tos technologijos naudojamos išmintingai ir kad jos nekelia grėsmės įvairiems procesams. Aš remiu tą idėją, kad reikia atsisakyti lokalizavimo principų, nebent tai yra reikalinga viešam saugumui užtikrinti. Laisvas duomenų judėjimas ES bus didžiulis žingsnis siekiant taikyti geriau inovacijas. Tai bus didžiulis žingsnis e, auginant duomenis, naudojant inovacijas. Struktūros įvairios e, galės pasinaudoti E, tiekėjų duomenimis, dėl to, kad atsiras daugiau duomenų apsaugos e, vienetų, bus geresnės e, tų struktūrų naudojimo kainų. Dėl to aš pritariu šiam dokumentui. Ačiū. Ačiū kolegai Nekov, sako pirmininkė, o dabar žodis kolegai Šon Kelly. Prašau. Uh, aš dalyvavau šioje diskusijoje vakar vakare Ir aš norėčiau padėkoti Anai Marijai už jos puikų darbą. Ir aš pritariu jai, kad šis dokumentas iš tikrųjų iš esmės pakeis padėtį. Aš džiaugiuosi, kad uh, mes geriau apsaugosime nesmens duomenų judėjimą. Taip pat džiaugiuosi, kad bus taikomos išimtis dėl viešosios tvarkos ir kad uh, duomenų apsaugos pareigūno vaidmo bus sustiprintas. Manau, kad geresnis bendradarbiavimas taip pat bus naudingas visiems, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms. Tai paskatins konkurenciją ir bus itin naudinga toms, valstyb, toms uh, įmonėms, kurios tvarko duomenis. Uh, ir žmonėms bus paprasčiau keisti savo uh, operatorius. Be to, aš džiaugiuosi, kad buvo taip pat patobulintos nuostatos dėl duomenų lokalizavimo. Džiaugiuosi, kad šis dokumentas yra patvirtintas. Tai yra labai svarbu, todėl kad šiuo metu mes kūrėme daiktų internetą, kuris suvienės ir mūsų da, namus ir automobilius. Dėkuoju. Toliau periname prie da, a, rezoliucijos dėl ES indėlio rengiant jungtinių tautų teisiškai privalomą žmogus teisų priemonę tarptautinėms bendrovėms. Mm -hmm. Pone pirmininkė, problemos da, e, iškyla labai dažnai dėl to, kad negerai veikia da, e, nacionalinės sistemos. Labai dažnai bendrovės e, neprivalo laikytis da, a, a, tam su žmogaus teisėmis su, susijusių nuostatų. Jos tai daro savanoriškai ir dėl to kyla grėsmė žmonių gyvybei. Labai gerai, kad yra stiprinama įmonių atsakomybė įvairiais ligmenimis. Tačiau Kol kas tarptautinėms bendrovėms nėra taikomos privalomos e, priemonės. Aš manau, kad mes, ES, turime rodyti pavyzdį šioje srityje ir dėkoju visiems, kad balsavo už šį dokumentą. Tarptautinė priemonė yra tikrai labai reikalinga. Mano šalyje mes pradėjome kampaniją, kurios metu mes raginame. Uh, patvirtinti įstatymus, kurie labai aiškiai apibrėžtų įmonių atsakomybę. Dėkuoju, ponia Kumpulanatri. Ir noriu pasidžiaugti vertėjų darbų, kurie sugebėjo suspėti išversti jūsų pasisakymą. Kalbėkite lėčiau kitą kartą. Toliau kolegė e, Lola Sančias Kaldentei. Ji kalbės frakcijos savo vardu GUNGL, dėl to jai suteiksiu dvi minutės. Prašom, dėkoju, gerbimo pirmininkė. Šiandieną parlamentas patvirtino rezoliuciją, tai yra istorinis žingsnis. Mes šioje rezoliucijoje e, labai atvirai, atviriau negu bet kada, na, kada nors anksčiau prašoma, kad ES remtų jungtinės tautas ir reikalautų, kad būtų parengtas saisantis e, e, teisinės aktas, kuris E, verstų įmonės laikyti žmogaus teisų e, apsaugos. Mes e, turime prisiminti, kad šiandieną, spalio ketvirtą dieną, parlamentas labai aiškiai pasisakė, kad įmonių atsakomybė savanoriškos priemonės neveikia, reikia žengti toliau, reikia sukurti teisės aktą ir reikia taikyti bausmes tiems, kurie nesilaiko tų teisės aktų. Taigi turime labai realistiškai žiūrėti į viską. Taip pat uh, E, mes esame e, piliečių išrinkti e, deputatai ir turime reikalauti, kad būtų tas atsirastų toks teisės aktas, nes to nori piliečiai ir Ispanija taip pat mano šalis gali daug ką pakeisti. Aš tikiuosi, kad Ženevoje labai aktyviai veiks Pedro Sančeso vadovaujamos vyriausybės atstovai. Ir mes norime E, pasakyti, kad EPP e, neteisingai elgėsi ir noriu padėkoti tiems, kurie balsavo už šią rezoliuciją, už žmogaus teisės. Ir jeigu balsavote e, prieš PP atstovai, tai ką Jūs galvojate, jeigu net Šventasis Sostas palaiko šitą iniciatyvą ir aš jau pati tikiu sveikų protų, tikiu jumis ir tikiuosi, kad jūs palaikysite taip pat žmogaus teisės. Šiandieną pažydžiamiausi planetos gyventojai triumfuoja. Dėkoju. Labai ačiū. Toliau pasiūlymas dėl rezoliucijų, dėl pateities Jemene Junus Omaržė. Vieną minutį. Ačiū, ponė pirmininkė. Uh mūsų akise, kurios nieko nenori matyti, jame nevyksta didžiausia pasaulyje humanitarinė krizė. Žmonės miršta apimti abejingumo ir tyliai bendradarbiaujant vakarų sostinėms, nes tos sostinės labiau rūpinasi savo reikalais ir reikaliukais ir rezga e, su Saudo režimu įvairius savo reikalus. Prancūzija, JAV, Ispanija, Junktinė karalystė parduoda ginklus e, šaliai, kuri jame nežudo vaikus. Gėda turėtų būti tų šalių vyriausybėm. Mes bejėgiai gėda visiems tiems, kurie ir toliau moko visą pasaulį e, ir tuo pat metu prekiauja gaunami kraujų suteptus pinigus iš savo prekybos. Manau, kad turime pasisakyti E, prieš ginklų pardavimą ir kad Prancūzija ir kitos valstybės išgirs raginimus nebeparduoti ginklų e, Saudo Arabijai. Dėkuoju, e, ponė Omaržė, dabar kolega Miguel Urban Krespo. Dėkuoju, pirmininkė. Padėti padėtis dėl humanitarnės padėties yra baisi. Jame 3 ketvirčiai gyventojų, tai yra 20 milijonų žmonių, gali mirti ba, nuo bado. Ir ne pirmojo mes rezoliuciją parlamente patvirtiname dėl Jemeno, tačiau padėtis ir toliau yra tokia pat apgailėtina, nes popierius lieka popieriumi, kadangi realybė yra tokia, jog kai kurios valstybės narės ir toliau pardavinėja ginklus Saudo Arabijai ir tokiu būdu pažeidžiama yra bendroji pozicija dėl ginklų eksporto kontrolės. Mes taip pat balsavome dėl tos pozicijos Europos parlamente ir tos tarptų šalių šalių, kurių rankos ir sutiktos krauju, yra Ispanijos vyriausybė, Rahojaus vyriausybė, taip pat ir Sančeso vyriausybė. Ispanija yra viena iš pagrindinių ginklų eksportuotojų Saudo Arabijai. Neturime e, daryti e, vieno dalyko, kai yra opozicijoje ir priešingai elgtis, kai esi vyriausybė. Mes turime reikalauti, kad būtų keičiamas gamybos modelis, kad daugelio šeimų darbas nepriklausytų nuo karo ekonomikos. Ir e, mes e, turėtume remti žodžiai savo siekius, o ne tik popieriumi. Dėkoju, ponė Krespo. Dabar Mikhaila Šoidrova. Dėkoju. Aš e, pritariau rezoliucijai dėl Jemeno, nežiūrint to, kad kairieji užblokavo kolegos Tanoko pakeitimą pasiūlytą. Jis taip pat norėjo paminėti Iraną, e, taip pat e, Saudo Arabiją. Ir Jemeno kontekste ši rezoliucija e, kalba apie tragiško konflikto faktus, apie humanitarinę nelaimę, apie civilių gyventojų kančias. Europos parlamentas ragina teikti humanitarinės pagalbos daugiau. E, reikia padidinti mūsų pastangas, nes karas tęsiasi ir mes turime siekti taip pat sprendimo šio konflikto. Rezoliucija mini ir platesnį politinį kontekstą nes Jemenas priklauso nestabiliems artimiesiems rytams. Dėkoju, ponė Šoitrova. Pagrin... Paskutinis kalbėtojas bus paskutin... E, Miroslavas Petrovskis. Prašom. Dėkoju. Šalis kenčia nuo karo, joje gyvena ir krikščionių. E, šiais metais pagal tarptautinį represijų e, indeksą E, devintoji yra nuo galo e, šalis Jemenas. Smurtas Jemene mm, labai paplytęs, civiliai gyventojai kenčia, taip pat infrastruktūra yra naikinama. Tačiau tiesiogiai nekalbama apie krikščionių persekiojimą rezoliucijoje. Aš pritariu nuomoniai, kad Europos parlamentas turėtų reikalauti, jog visos konflikto šalys laikytųsi uh, prievolių, kurios susijusios su tarptautinė teisė. Ir taip pat e, tokiu būdu reikia užtikrinti, kad humanitarnė pagalba pasieks civilius gyventojus. Dėkoju, ponia Piotrovski. Noriu paskelbti posėdžio pertrauką iki 15 valandos. präsidentin! So, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, die Sitzung ist wieder aufgenommen. Gerbiami kolegos, grįžkime į posėdį. Vakar dienos posėdžio protokolas jau yra parengtas, nežinau, ar yra kokių nors pastabų dėl to. E, laikysime protokolą patvirtintų. Dabar turėtume kalbėti kitų darbo tvarkės klausimų, gyvūnų gerovė, antimikrobinių medžiagų naudomos ir pramoninių braulerių auginimo poveikis aplinkai. Pone Kadenbach yra viena iš pranešėjų žodis jai. Bus suteiktas, tiksliau dabar kalbės kolega Pok. Ponios ir ponai, Dabartinis broilerių auginimas yra dominuojantis modelis, kuriuo remintis pigi paukštiena, pigi vištiena yra tikiama e, rinkai. 95 procentai broilerių Europoje būtent užauga tokiuose intensyvaus auginimo ūkiuose. E, Kalbėdami apie šį klausimą turime kalbėti ne tik apie gyvūnų gerovę, bet ir apie žmonių sveikatą. Broileriai dažnai auginami uh, be dienos šviesos, be jokios galimybės e, pat, patenkinti savo natūralius poreikius. E, e, tie gyvūnai patiria nuolatinį skausmą, stresą, nes negali elgtis normaliai. Tai yra tik vienas iš daugybės aspektų, kuriuos reikėtų paminėti, kalbant apie tų gyvūnų auginimą iki jų skerdimą. Iki jų skerdimo. E, gaila, kad mes 21-ame amžiuje dar toleruojame tokį dalyką kaip suprantama. E, aš manau, kad nieks nesutiktų su tuo, kad tai būtų laikomi kiti gyvūnai. Pasarosiu 30 metų. 49 e, dienų tik dabar reikia, kad broileris būtų užaugintas. Dvigubai greičiau dabar jis užauginamas negu anksčiau iki 2,7 kg tas paukštis turi užaukti per mažiau negu 2 mėnesius. Tai yra iš tikrųjų e, beprotiški skaičiai. Aš manau, kad e, netgi tie, kurie nieko neišmano apie gyvūnų gerovę, turėtų suprasti, kad kažkas yra ne taip, nes e, bloga tų gyvūnų sveikata turėtų susilaukti mūsų dėmesio. Plinta infekcijos 75 procentai antibiotikų yra skiriami gyvūnų fermoms, ypač plačiai jos naudoja tos stambios fermos, e, nes tų medikamentų dedama į gyvūnams skirtą vandenį ir į maisto produktus. Būtent dėl to atsiranda tų ypač atsparių patogenų. E, tokios bakterijos kaip E. coli, salmonella e, ir e, kampilobakter, kur, kurios yra labai atsparios rūšis ir jas sunku antibiotikais gydyti. Mes neturime pakaitalų tiems antibiotikams kol kas. Ir jeigu jų atsisakytume, medicina grįžtų, sakoma, šimtmečius atgal. Šis paukščio auginimas taip pat e, yra ir tarša amoniako šaltinis. Turime peržiūrėti visus tuos aspektus, turime skatinti tvarų e, paukštininkystės plėtojimą. Tad komisijai ir teikiame tokius klausimus. Ar komisija imsis ryštingų veiksmų tam, kad pagerintų direktyvos dėl brolerių gyvendinimo užtikrinimą, ypač dėl sistemingo ir nuseklaus suderintų atsižvelgiant į gyvūnų ypatumus nustatytų rodiklių naudojimo siekiant pagerinti gyvūnų gerovę ūkiuose? Kokius veiksmus numato komisija tam, kad būtų remiamos alternatyvos iš šių auginimo sistemos, pavyzdžiui, kuriuose naudojamos didesnės gerovės veistės, užkinamas mažesnis gyvūnų laikymo tankis, aplinkos gerinimas ir taip toliau ir panašiai. Kas ketinama daryti, kad amoniako išmetalų būtų mažiau ir kad būtų pagerinta gyvūno gerovė. Ar komisija paskelbs ataskaitą dėl privalomo ištienos produktų ženklinimo metodo socialinio ir ekonominio poveikio. Dėkoju. Ačiū. E, žodžiu suteiksime poniai komisarai. Laukiam jūsų atsakymą. Pirmininkė, gerbiami nariai. E, šis klausimas e, priklauso komisijos nariui pono Andriukaičio, aš perėmiau šią užduotį būti e, šiandieną su jumis iš jo ir man taip pat tas klausimas labai aktualus. Noriu pasakyti, kad maždaug ketvirtis milijono žmonių dirba paukštienos auginimo sektoriuje. 23 tūkstančiai yra didelių ūkių, kur auginamos vištos. Noriu Europos parlamentui uh, E, už indėlį ir noriu pasakyti, kad dėka jūsų darbo mes e, patvirtinome teisės aktus gyvūnų gerovės srityje, e, kurie yra turbūt stipriausiai pasaulyje ir kasdien visos valstybės narės įgyvendina tas teisės aktus. Gyvūnų gerovė mums labai aktualus dalykas ir mes dirbame, kad pagerintume uh, Mm, direktyvos įgyvendinimą. Dirbame su valstybėmis narėmis, kad užtikrintume, jog būtų visiškai įgyvendinti priimti teisės aktai. E, vienas iš tų teisės aktų yra direktyva dėl broilerių apsaugos. Ji įsigaliojo 2010 metais. Direktyva sukūrė teisinę sistemą valstybėms narėms Ir galima sakyti, kad dabar jau yra pagerintos gerokai broilerių auginimo laikymo sąlygos. E, broilerių direktyva e, pirmas buvo ES teisės aktas, e, kuriame atsirado rodikliai susijęs su gyvūnais ir kurie leidžia įvertinti gyvūnų auginimo ge... sąlygas ir jų gerbuvį. Ir matome, kad dermatitas, pavyzdžiui, paukštienos sektorių anksčiau buvo labiau paplitęs, dabar e, jo atveju sumažėjo paukščių fermose. Ir toliau bus naudojami rodikliai, kad būtų galima gerinti gyvūnų gerbuvio sąlygas. Aišku, labai daug ką dar šioje srityje galime nuveikti, tačiau ES iki šiol atlikti darbai suteikė vilties 2019 metais komisija ir valstybės narės bei suinteresuoti subjektai sieks e, e, kitus rodiklius e, parengti, kurie bus taikomi broileriams. Tie rodikliai bus naudojami valstybėse narėse ir komisija naudos juos, kad būtų galima kryptingiau taikyti priemonės ir dar geriau gyvendinti direktyvą investavimas į gyvūnų gerovę ir sveikatą ūkiuose yra naudingas dalykas, duoda papildomos naudos, nes e, ma mažiau reikia vaistų naudoti, skaitant antibiotikus. Tai yra labai reikšmingas dalykas ir tai prisideda prie mūsų kovos su anti, e, atsparumu antimikrobiniams vaistams. Standartai e, paukštienai E, su tuo e, susijusios yra įvairios iniciatyvos. E, taip pat yra nuro... ir yra nurodytos, kokie ūkiai gali auginti alternatyviais metodais vadovaujantis paukščius tai yra ekstensyvaus auginimo ūkiai ir yra taip pat labai griežtai apibriežti tam kriterijai. Valstybės narės e, investuoja į sistemas gamybos, e, kurios atsižvelgtų į gyvūnų gerovę. Yra numatytos lėšas europinės tam. Ir e, jas galima naudoti, jeigu bandoma padidinti standartus virš minimalesnių privalomų. Taip pat ketinam atlikti tikslingumo analizę dėl e, ženklinimo paukštienos, kad būtų atspindėta gyvūnų gerovės elementai. Ir komisija Europos parlamentui ir tarybui e, buvo atliktas toks poveikio vertinimas ir e, patvirtintas parlamento ir tarybos 2009 metais. Mes siekėme pagerinti gyvūnų gerovės standartus. 2019 metais pradėsime dirbti tam, kad būtų specialus centras paskirtas e, paukštienai, e, kailiniams e, žvėreliams ir tam tikroms kitoms gyvūnų rūšims. Mes ir toliau sieksime deramai įgyvendinti gyvūnų gerovės taisyklės, o dabar laukiu e, diskusijos, bet pradžioje norėjau būtent tai pasakyti. Dėkoju komisijos nariai, dabar aš norėčiau pereiti prie frakcijų atstovų. Pirmiausia, apie frakcijos vardu kalbės ponas Farė. Prašau, jūs turite dvi minutės. Dobrigat, senjora prezident, senjora komisarė. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbimoji komisarė. Rugsėjo trečią dieną mes patvirtinome pranešimą, kurį e, parengė ponė Kadenbach ir jame kalbama apie komisijos pasiūlytą veiksmų planą dėl, ko, dėl um, mikro, antimikrobinių medžiagų. Ir tuomet aš sakiau, kad intensyvus žemės ūkis ir intensyvi gyvulininkystė uh, tik tai paskatino aktyviau naudoti antimikrobinės medžiagas. Ir, ponė komisarė, mes negalime leisti, kad būtų naudojami tokie gyvūnų auginimo metodai, kurie užtikrina maž, mažiausias sąnaudas, bet kurie kelia grėsmę mūsų sveikatai. Mes naudojame per daug antibiotikų, jie naudojami yra per daug, per dažnai. Tai yra nepriimtina, tokią praktiką reikia nutraukti. Tie antibiotikai yra reikalingi tam, kad galima būtų užkirsti kelią lygoms, kurios atsiranda būtent dėl to, kad gyvūnai auginami yra intensyviai. Ir tai yra tikrai netinkama, tai yra tikrai labai negerai. Ir aš tikiuosi, kad direktyva dėl antimikrobinių medžiagų naudojimo padės mums užkirsti kelią tokiems metodams. Mes turėtume pirmiausia užtikrinti geresnę gyvūnų gerovę ir taip užkirsti kelią galimiems lygų protrukiams. Mes turime daryti viską, kad gyvūnams kad būtų skatinama kuo geresnė įvairių rūšių įvairovė, kad jiems būtų leista daugintis natūraliuoju būdu ir kad apskritai jie būtų laikomi kuo natūralesnėmis sąlygomis. Reikia daryti viską, kad uh, gyvūnai būtų laikomi e, tokiamis sąlygomis, kad jų tankumas neskatintų lygų protrukių. Reikia taikyti priemonės, kurios leistų mums e, naudoti kuo mažiau antibiotikų. Ar Europos piliečiai, gerbiami komisarė, gali valgyti paukštieną šiandien nebejodami dėl savo sveikatos? Dėkuoju. Toliau ponia Noikal, e, socialdemokratų frakcijos vardu. Dėkuoju, ponia pirmininkė, gerbimoji komisarė, gerbimi kolegos. Mes kalbame apie intensyvę višiukų broilerių gamybą. Ir jei pažiūrėsite šiandien, kaip yra reklamuojami tokie viščiukai, pamatysite, kad labai dažnai teigiama, kad vištienos patiekalai yra turi savo sudėtyje mažai kalorijų, tai yra lengvas, sveikas maistas, kuris tinka sveikai mytybai. Tačiau iš tikrųjų tikrovė yra visiškai kitokia. Ypač jei pažvelgsime į taip, kaip yra auginami šie viščiukai. Šie, šių viščiukų mėsa nėra tokia sveika, kaip žmonėms, yra, e, e, kaip žmonėms kartais atrodo. Egzistuoja didžiulis atotrukis tarp norų ir tikrovės. Komisarė, noriu jūsų paklausti, ar jūs padarysite viską tam, kad galima būtų tą atotrukį tarp tikrovės ir įsivaizdavimus sumažinti. Nes e, tai, kaip tai, ką žmonės šiandien galvoja apie vištieną, yra tikros fantazijos. Ir negalima teikti, kad vištiena, kuri yra parduodama šiandien mūsų parduotuvėse, yra sveika. Arba tai, kad, kad tai yra lengvas maistas. Višiukai auginami nepriimtinomis sąlygomis, jų laikymo tankis yra labai didelis, dėl tokio auginimo susidaro amoniako ta tarša. Jie laikomi dažnai sąlygomis, e, dėl kurių kyla grėsmė jų gerovė, jų sveikatai. Taigi jų mėsa, tokių višiukų mėsa tikrai nėra sveika ir yra nesažininga žmonėms teikti, kad yra kitaip. Mums reikia užtikrinti, kad vištienos produktai būtų aiškiai pažymėti, kad žmonės tiksliai žinotų, kas juose yra. Mums taip pat reikia da, užtikrinti, kad gyvūnų gabenimo, da, transportavimo da, normos būtų pagerintos. Reikia skatinti da, augintojus auginti įvairias višiukų rūšis. Kažkas turi prisimti atsakomybę už tai, kas šiuo metu vyksta. Ir kažkas turi pateikti žmonėms atsakymas, kažkas turi spręsti dabartinės problemas. Ir aš raginu jūs prisimti jums tenkančią atsakomybę, tam, kad galima būtų uh, išvalyti šį tikrai labai purviną višiukų broilerių auginimo sektorių. Pone Krūpa, dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbimoji komisarė, labai lengva yra palengti direktyvą, kur kas lengviau nei į, užtikrinti, kad ji būtų tinkamai įgyvendinta. Pramoninė višiukų gamyba uh, tie paukštynai, kur jie yra laikomi, primena tiesiog fabrikus. Taigi kaip mes galime tikėtis, kad tokių viščiukų mėsa bus sveika? Pirmiausia, buvo uh, skatinama auginti viščiukus intensyviuoju būdu. Ir šiandien paukštydėse narvai yra išsidėstę aštuoniom eilėm. aštuoniais lygiais, atsiprašau. O kiekvienam paukščiui tenkantis plotas yra mažesnis nei popieriaus, lapo, popieriaus lapas. Jie negauna natūralios šviesos. Be to labai dažnai naudojami yra antibiotikai. Be to mes turėtume daryti viską, kad būtų mažinamas antibiotikų naudojimas ir nepamirškime, kad taip pat neteisinga yra skatinti žmonės valgyti daugiau vištienos, nes taip jie gauna daugiau e, antibiotikų, o juk ir taip kenčiame nuo įvairių pesticidų ir, ir, e, e, ir kitų cheminių produktų. Visos tos cheminės medžiagos patenka į, į da, e, gruntinį vandenį. Paukštidėse taip pat da, e, yra per daug triukšmo, mažai šviesos. Labai dažnai šalia e, paukštynų gyvenantis žmonės patiria daug nepatogumų. Išskiriamos taip pat ir kancerogeninės medžiagos. Dėkoju. Pone pirmininkė. Kodėl reikia elgtis skubiai? Pirmiausia, mes kalbame apie gyvūnų auginimą, kuris nesuderinamas su gyvūnų gerbuviu. Paukščių per daug, dėl to negali tie gyvūnai judėti, negali pašokinėti ar e, ant laktų pasilipėti ir panašiai. Visa tai sukelia didžiulės kančias, paukščių kaulai tampa trapus, o elgesys nenatūralus. Antra, poveikis gyvūnų sveikatai ir žmonių sveikatai. Dauguma e, paukščių ES laikomi e, ir auginami pagal intensyvios, e, paukš, pagal intensyvę paukščių auginimo schemą. Dažnai naudojantį antibiotikai tam, kad būtų galima epidemijoms užkirsti kelią ir jas suvaldyti. Dėl to ir atsiranda atsparumas antibiotikams, o tai jau kelia grėsmę žmonių sveikatai. Trečia, E, pasiekmes aplinkai. E, intensyvus paukščių auginimas yra grėsmė gamtai. Daug amanjako patenka į gamtą ir ši medžiaga užteršia dirbožemį, vandenį ir panašiai. Būtina, kad e, būtų, laikom, būtų taikomas tvaresnis paukščių auginimas. Ir manau, kad nereikėtų finansuoti ir teikti subsidijas iš bendrosios žemės ūkio politikos tokiems stambiems paukštynams. Mes dabar, e, manau, tikrai nenorime tokio pramoninių paukščių auginimo, kur būtų ir toliau subsidijuojamas gyvūnų gerbuvio nebuvimas. Raginčiau komisiją priimti atitinkamas priemonės, kad tokia praktika nebevyktų. Pirmininkė, dėkoju. GUE frakcijos vardu pasisakys ponė Hasekamp. Pusantros minutės. Dėkoju, Pirmą kartą mes čia kalbame apie e, mėsinių vištų gerbuvį, apie broilerių gerbuvį. Tai yra tie paukščiai, kurie užauginami per šešias savaitės. Pagalvokite, kelių gramų viščiukas virsta keleto kilogramų paukščių per du mėnesius. Tai nėra gerai. Gamtai tai taip pat blogai. Prieš 50 metų pusmečio reikėjo tam, kad šitiek paukštis užauktų, o dabar per šešias savaitės. Turime e, konkrečią situaciją, dėl tokio intensyvaus auginimo paukščiai kenčia, kad tie gyvūnai auktų greičiau, jiems duodami antibiotikai. Kam to reikia? Tam, kad būtų galima uh, patenkinti vartotojų poreikius, gaminimo poreikius ir taip toliau ir panašiai, bet visa tai vyksta gyvūnų gerovės sąskaita ir aplinkos, aplinkos saugos sąskaita. Turime keisti situaciją. E, broileriai taip pat turi gyventi, e, kiek tai manoma, laisvėje, matyti dienos šviesą ir panašiai. Pastaruosius metus Europos komisija nedaug ką nuveikė šioje srityje. Žinome, kiek daug yra E, problemų įvairiuose paukštynuose ir komisija kol kas nepasiūlė jokių sprendimų. Laukiu Europos parlamento kolegų ir Europos komisijos paramos, kad galėtume geriau apginti gyvūnų teisės. Manau, kad reikia nutraukti subsidijas skirtas tokių paukštynų finansavimui. Ačiū. FDD frakcijos vardu, vardu kalbės ponia Evi, dvi minutės. Dėkoju, ponia pirmininkė. Gerbiami kolegos, šiandien yra E, gyvūnų pasaulinė diena. Labai džiaugiuosi, kad plenarinėme posėdėje diskutuojame būtent apie šį žodinį klausimą. Atkreipiame prožektorių šviesą į gyvūnus, nes jie pernelyg dažnai užmirštami, tuo tarpu jie nusipelno visokiojo mūsų dėmesio. E, problemų šiandien daug ir tikrai yra laikas apie tas problemas kalbėti. Buvo atlikti tyrimai, atliktos apklausos, kurie rodo, kad intensyvaus paukščių auginimo fermos, e, viščiukų auginimo fermos neveikia tvariai. Tie paukščiai maitinami pernelik daug, jie auginami labai greitai ir jų mėsa yra blogos kokybės. E, tai yra pigi mėsa, bet prasta. Tie gyvūnai auginami baisiomis sąlygomis, kur labai greit paplinta lygos. Sprendimai, kuriuos pasiūlė pramoninis paukščio auginimas yra visiškai beprasmiškas. Bet tai yra beprasmi, tie sprendimai beprasmiški, pavyzdžiui, masiškas antibiotikų naudojimas. Tai nėra tvarus sprendimas. Kodėl? Todėl, kad tai tik tai paskatina uh, atskirų uh, patogenų atsparumą antibiotikams. Šiandien uh, turime labai rimtų problemų sanitarinių ES būtent dėl šitų dalykų. Uh, Rugsėjo mėnesį ponia Kadenbach jau paskelbė vieną iš pranešimų šią temą. Manau, kad dabar mes turime prisimti atsakomybę. Būtina keisti paukštynų veiklą Italijoje ir Europoje apskritai. Mano šalyje, Italijoje, mes e, esame antri pagal antibiotikų naudojimą paukštynuose. Jūsų naudojama tonomis kasmet. Būtų galima tuos kiekius sumažinti, jeigu nuspręstume rinktis kitą vartojimo ar mėsos gamybos modelį. Galėtume remtis gerąją praktiką, galėtume e, imtis biosaugumo, kuo griežčiausių priemonių. Ir antibiotikų kiekis galėtų sumažėti. Kad sumažėtų poveikis aplinkai, e, irgi turime kažką daryti, nes buvo kalbama apie amoniako emisijas. Galėtume, pavyzdžiui, nustoti naudoti narvus. Būtent dėl to Norėčiau paraginti kolegas pasirašyti Europos piliečių iniciatyvą tam, kad nebebūtų tokio dalyko kaip narvai gyvūnams. Ir dėkoju kolegoms, kurie jau savo parašus padėjo po šią peticiją. Dėkoju. ENF frakcijos vardu kalbės ponia Bild. Pusantros minutės. Ačiū ponia pirmininkė susigrūdę, nuolatos susižeidžiantis, negalintis judėti ir apsižvalgyti, nematydami dienos šviesos, kiek daug paukščių paukštinuose gyvena tokiomis baisiomis sąlygomis tam, kad savo lėkštėje turėtume mėsos. 13 milijono tonų per metus jos pagaminama Europoje. Ši makabriška kasdienybė nėra jokia išimtis. 5000 e, viščiukų yra pagaminta, tai sudaro 13,4 milijonus tonų mėsos visoje Europoje. Matome, kaip pramoninis modelis vis plačiau įsigali žemės ūkio sektoriuje. Be abejo, galime apsimesti visi veganais e, ir nematyti problemos, bet e, e, manytume, kad laikas yra spręsti tą problemą. Dabar kai atsparumas antibiotikams yra toks, kai galime patirti didžiulę sanitarinę krizę, gali atsitikti tai, kad 2050 metais mirs 10 milijonų žmonių dėl e, jų nešiojimų lygų atsparumo antibiotikams. Ir kai pagalvoji, kokią, kokią grėsmę kelia dabar tas antibiotikų naudojimas intensyviam gyvūnų auginimui, supranti, kad reikia kažką daryti. Uh, Gyvūnų laikymo sąlygos atspindi mūsų pačių civilizacijos lygį, tad negalima ir toliau palikti gyvūnų likimų valiai siekiant nežaboto produktyvumo. E, vieni e, Alfonsas Delemartinas rašė, kad e, negalima sakyti, kad širdingiau žvelgi žmonės arba gyvūnus, širdį arba turi, arba neturi. Dėkui. Dabar ponas Keli. yra e, dalyvau, dalyviai, šios diskusijos dalyviai ir e, komisijos narė visi sutarė. Šis klausimas yra labai aktualus, labai dažnai jisai paprasčiausiai pamirštamas. 2007 metų direktyva įvedė tam tikrus reikalavimus, bet matome, kad valstybės narės nevienodai direktyvą įgyvendina ir mes e, norėtume, kad būtų kitaip. Kalbame apie aktualias problemas šiandieną e, E, dažnai viščiukai auginami kaip mėsiniai viščiukai suspaudžiami, dešimtis tūkstančių jų auginama viename, pavyzdžiui, ūkija baisiomis sąlygomis. Jie negali uh, tupėti ant laktų, uh, lesti natūraliai, gyvena, ne, auga nematydami dienos šviesos ir e, taip pat yra farširuojami antibiotikais, o tai kelia grėsmę mūsų sveikatai. Mes nebegalime ignoruoti šios e, problemos. Taip pat e, pramoninė paukštienos gamyba reiškia ir gamtos taršą amoniaku užteršiamos dirvos vanduo. Reikia imtis žingsnių jau dabar, kai kas daroma, tačiau labai svarbu taikyti nuoseklų požiūrį, kad būtų galima užtikrinti, jog mes veiksmingai spręsime tokias problemas, kad visos valstybės narės gaus deramą informaciją apie problemos mastą. Aš pritariu Karin Kanbach ir kitus klausimo komisijai autorius. Noriu pasiteirauti, kas bus daroma, kad būtų galima pagerinti broilerių e, auginimo sąlygas. Man regis suteiktos dvi minutės. Ir ar bus užtikrint e, ger, e, geresnė, gero, didesnė gerovė e, auginamų mėsai viščiukų ir taip pat, kaip bus sumažintas neigiamas poveikis žmonėms ir aplinkai intensyvaus auginimo. Taip Jeigu būtų avys ar e, galvijai auginami tokiamis sąlygomis, ūkiai būtų iškart uždaryti, kodėl mes iki šiol ignoruojame viščiukų auginimo problemą. Labai ačiū. Ponas Vaits, pusantros minutės. E, dėkoju gerbimo komisijos narė. Dėkoju pirmininkė, nežinau, kas jūsų kalbą parašė, bet jūs pradžioje sakėte, kad Europa yra eksportuotoja paukštienos labai didelė. Ar jūs manote, kad prasminga yra genetiškai modifikuota soja importuoti, kuri išauginama kertant miškus ir auginti intensyviai viščiukus ir paskui e, eksportuoti mėsą į visą pasaulį, užteršiant mūsų dirbožėmį? Ir tai yra tikrai e, gyvulininkystės pavyzdys geras. Taip, e, Žinome, kad tūkstančiai e, įmonių turi užsidaryti dėl to, kad nebegali konkuruoti su pramoniniais ūkiais ar negalima daugiau darbo vietų sukurti, e, nutraukiant tokią intensyvę gamybą. Europos ūkininkai turėtų turėti galimybę išgyventi, palaikydami tvarų ūkininkavimą Europos Sąjungoje Jeigu mes e, bent jau pagalvokime apie ūkininkus, jeigu mums visiškai nerūpi gyvūnų kančios, gyvūnų gerovė, pagalvokite, e, kokia grėsmė yra iškilusi žmonių sveikatai. Tūkstančiai žmonių miršta dėl atsparumo antimakrobinėms medžiagoms. Kiek dar jums reikia argumentų, kad jūs galėtumėte įgyvendinti pokyčius? Aš raginu jūs e, taikyti tokį finansavimo modelį, kuris palaikytų geresnę, geresnę ūkininkavimo praktiką. Dėkuoju, ponas Ek. Labai ačiū, pirmininkė, komisijos narė. Nepaprastai daug antibiotikų naudojama paukštienos gamyboje ir bijau, kad tai bus ir ateityje labai prastomis sąlygomis auginami gyvūnai, kadangi uh, augintojai yra apsėsti pelno troškimo. Baisiomis sąlygomis yra auginami viščiukai, pavyzdžiui. Ir e, ūkių savininkų elgesys yra visiškai neatsakingas, tie gyvūnai kenčia nuo baisių įvairių lygų ir e, dėl to naudojami antibiotikai tiek gydyti e, paukščius, paukščiams tiek profilaktikai. Ir tai aišku, e, reiškia atsparumą antimikrobinės medžiagoms, e, taip pat dėl tokio auginimo yra e, užteršiama dirba ir vanduo. Aš nežinau, kokia yra komisijos politika šioje srityje. Kas bus daroma ateityje? Jūs paprasčiausiai kasate duobę daugeliu žmonių, nes jie nebegalės būti išgydyti antibiotikų pagalba nebe e, anksčiau e, nuo plaučių infekcijos antibiotikais buvo galima išgyti žmogų e, per keletą dienų. Dabar žmonės miršta nuo plaučių uždegimo. Ir jūs esate atsakingi už, dėl įsisukinėjimo, tai yra skandalinga, gėdinga ir aš tikiuosi, kad komisija ims veikti kaip galima greičiau, nes kitaip piliečiai ims viską į savo rankas. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, dėl broilerių auginimo ir antibiotikų naudojimo augimo skatinimui norėčiau pasakyti dar kartą, kaip jau daug kartų sakiau, INTA komitete. Jeigu 51 procentas mūsų valstybių narių yra uždraudęs tokį auginimą, tai Junktinėse valstijose, Kanadoje ir Merkosūro valstybėse, Australijoje, Naujojo Zelandijoje yra būtent taip auginami paukščiai. Ponas Junkeris ir jo komisija pasirašė laisvos priekybos susitarimus. Ir įsivaizduokite, kad dabar yra sakoma, kad tą, fra, kad tą praktiką naudojti antibiotikus e, yra labai paplitusi. E, jų išrašoma daugiau negu išrašoma žmonėms. E, būtina peržiūrėti tuos susitarimus ir įdėkti atsekamumo sistemą, būtina ženklinti tinkamai e, importuojamus produktus. Pirmiausia, norint užtikrinti gyvūnų gerovę ir leidžiant pasirinkti be abejo vartotojams, ką jie perka, nes e, su tuo glaučiai yra susijusi jų sveikata. Dėkui. Dėkuoju toliau, ponas Dorfman, pusantros minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbėjau komisarė, gerbėjau kolegos. Mes kalbame šiandien apie labai svarbų klausimą. Vis dažn, daugiau žmonių valgo vištieną, tą rodo statistikos duomenys. Nuo 8 milijonų tonų iki 13 milijonų tonų pastaraisiais metais padidėjo viš, suvartojamos vištienos kiekiai. Panašu, kad mes daugiau vištienos suvalgom kasmet nei obolių. Be abejo, negalime visko apibendrinti, Yra Europoje regionų, kur labai atsakingai yra auginami viščiukai, pavyzdžiui, Niderlanduose, Vokietijoje. Aš su Žemės ūkio e, komitetu lankiausi Niderlanduose ir tenai mačiau tikrai labai atsakingus paukštynus. 2007 metų direktyva nėra tinkamai įgyvendinama, nėra užtikrinamas jos deramas įgyvendinamas. Taisyklės galioja, tačiau ne visi jų laikosi, o tie, kurie laikosi, pralaimi, todėl kad jiems darosi vis sunkiau konkuruoti su tais, kurie nepaiso taisyklių. Jei pažvelgsime, kiek žmonės yra investavę į da, tai, kad užtikrintų, kad jų paukštidės atitiktų visus reikalavimus, pamatysime, kad labai dažnai tie žmonės po to da, a, buvo priversti bankrutuoti dėl to, kad tos investicijos buvo pernelik didelės. Yra ir tokių augintojų, kurie nusprendė perkelti savo gamybą į trečiasias šalis, kur netaikomi tokie griežti reikalavimai. Mes turime užtikrinti, kad importuojama vištienai būtų taikomas tokios pataisyklės, kaip ir ES užaugintai vištienai. Dėkoju. Dėkuoju, aš leido jums šiek tiek ilgiau pasisakyti, todėl kad niekas nepaprašė kalbėti pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą. Na, iš tiesų, nedažnai taip atsitinka. Panašu, kad mes visi turime vieningą nuomonę šiuo klausimu ir dabar norėčiau pakviesti komisijos narę sureaguoti tai, kas buvo pasakyta. Dėkoju pirmininkė gerbėmiai ir parlamentą nariai, kurie dalyvauja šioje diskusijoje. Be abejo, ši tema yra labai da, svarbi ir dėkoju Jums už tai, kad Jūs iškėlėte šį klausimą. Be abejo, aš pasižymėjau visas Jūsų paži... pastabas ir aš jas pertvesiu komisijos nariu ponui Andriukaičiui. Aš norėčiau kreipti jūsų dėmesį į du dalykus. Pirmiausia, komisija nori, kad būtų daroma pažanga šioje srityje. Mes ir toliau sieksime užtikrinti, kad direktyva būtų gyvendinama. Ir jūsų pastabos buvo labai vertingos, todėl kad mes visi turime glaudžiai bendradarbiauti tam, kad galima būtų sumažinti pramoninės višiukų, pramoninio višiukų auginimo poveikį ne tik e, gyvūnų gerovai, bet ir e, žmonių sveikatai ir aplinkai. Mes atsižvelgsime į jūsų susirūpinimą ir asmeniškai norėčiau pridėti, kad aš asmeniškai padarysiu viską, kas yra įmanoma, tam, kad e, sudominčiau savo kolegas komisijoje šiuo klausimu. Dėkoju. Dėkoju, norėčiau padėkoti komisijos nariai. Mes baigėme nagrinėti šį klausimą. Balsuosime dėl jo per antrąją spalio mėnesio plenarinę sesiją. Šio posėdžio protokolas bus pateiktas tvirtinti per kitą plenarinę sesiją ir jei negausime jokių prieštaravimų, tuomet rezoliu, patvirtintas rezoliucijas perduosime visoms atitinkamoms institucijoms. Posėdis yra nutraukiamas. Dėkuoju.